Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Gerbiami kolegos, ponės ir ponai, pradėkime popietinį įtrė komiteto posėdį. Šiek tiek vėluojame. Prieš kelias minutės baigėsi susitikimas su Amerikos kongresu, kongreso atstovais Mums atstovavo koordinatoriai, taip pat ir įtrė komiteto misijos į Vašingtoną ir Pensilvaniją nariai ir taip pat mūsų komiteto vicepirmininkai dalyvavo. Iš amerikiečių pusės buvo dešimt e, atstovų, jie dirba energetikos ir komercijos e, komitete Jų komitetas labai panašus, jų svarstamos temos beveik tokios pat. E, jie tik tai savo klausimų sąraše nenagrinėja erdvės, kosmoso klausimų, taip pat mažų ir vidutinių įmonių. Bet jie yra atsakingi už priekybos ir sveikatos apsaugos klausimus. Taigi, abu komitetai turi tikrai labai platų nagrinėjimų temų sąrašą. Buvo labai įdomus pokalbis, apie energetikos klausimus diskutavome ir kitas temas aptarėme. Taigi mūsų koordinatoriai puikiai žino, kaip viskas vyko. O dabar galime eiti prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Užsidėsiu akinius, kad geriau matyčiau. Taigi, kaip ką tik aptarėme su partneriais iš Amerikos. Kitas mūsų klausimas yra transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystė. Europos komisijos informacija apie dėrybas dėl TTIP. Ir norėčiau pasveikinti poną Hido Hauben, kuris yra atsakingas už, e, jis yra skyriaus e, atsakingo už santykius su Junktinėmis Amerikos valstijomis vadovas iš priekybos generalinio direktorato ir jisai mus informuos apie devintąjį ES ir JAV dėrybų raundą, kurios vyko New York'e prieš porą savaičių. Kaip žinote, dėrybos prasidėjo oficialiai prieš dviejus metus, atsiprašau, prieš vienerius metus. Taigi jau įvyko devyni dėrybų raundai. Paskutinisis raundas įvyko vos prieš kelias savaitės. Nors besidarančios pusės dar nėra susitarusios dėl to, ar reikėtų susitarimą įtraukti skyrių skirtą energetikai ir žaliavoms, to paprašė ITRE savo nuomonėje dėl rekomendacijų tai taip daryboms vis tiek atrodo, kad buvo žengtas nemažas žingsnis, žingsnis pirmin per pastarąjį dėrybų raundą. Taigi norėtume paprašyti komisijos ir toliau dirbti tą pačią kryptimį. Taip pat labai svarbu informuoti ir smulkų ir vidutinį verslą ES, informuoti juos apie tai, kaip vyksta šios darybos, nes labai dažnai jiems atrodo, kad viskas yra nuo jų slepiama. Neįmanoma gauti jokios informacijos apie tie tip dėrybas. Bet viskas yra šiaip internete, tačiau vis tiek reikia oficialiai informuoti ir pasakyti jiems, kad visa informacija yra prieinama, dėrybų rezultatai, informacija apie juos, viskas yra prieinama internete. Ir ta informacija yra talpinama internete po kiekvieno dėrybų raundo. Mes balsuosime dėl rekomendacijų visai netrukus, visų pirma, INTA komitete bus balsuojama ir taip pat 2015 metų birželio mėnesį plenarinėme posėdėje. Kitas dėrybų raundas įvyks Liepos mėnesį Briuselyje. Ir dabar norėtume pradėti diskusijas. Norėčiau pakviesti poną Huben pristatyti mūsų komitetui, kokiegi dabar yra dėrybų būklė. Galbūt e, tiksliau, išsameu norėsite su mumis pasidalinti turimą informaciją, nes žinote, įtra komitetas labai domisi kai kuriomis konkrečiomis sritimis, kurios yra svarbios ir visai Europos Sąjungai, visiems piliečiams, šimtams milijonų piliečių, tiesą sakant. Ir taip, taip pat mažoms ir vidutinėms įmonėms. Taigi, prašau, žodis jums. Dėkui pirmininkė, ponė Buzekai. Man labai malonu būti čia. Aš buvau pas jūs prieš porą mėnesių Ir tikrai daugelis jūs uždavėte labai daug įvairių klausimų, išreiškėte įvairių nuomonių ir požiūrių į TTIP susitarimą. Ir man labai džiugu vėl lankytis pas jūs ir pasistengsiu paaiškinti, atsakyti į visus klausimus, kuriuo galbūt turėsite. Be abejo, aš labai e, deramą dėmesį atkreipiau į tai, ką jūs manote apie TTIP ir Aš suprantu, kad e, e, jums labai aktualu, kokia daroma pažanga dėrybose. Inta komitetas taip pat labai to domėsi ir per ateinančią savaitę jūs turbūt parengsite bendrą tekstą su savo rekomendacijomis. Beje, šiandien yra labai svarbi diena, TTIPIP, nes e, Cecilija Malstrop Inta komitete kaip tik pristatinės ISTS reformų gairias. Ir kaip jūs žinote, tai yra turbūt kontroversiškiausia e, transatlantinio prekybos ir investicijų partnerystės susitarimo dalis. Ir todėl aš e, manau, kad jums tikrai labai bus aktuali ta informacija. Aš norėčiau labai trumpai apžvelgti, kaip sekasi dėrėtis dėl TTIP, kur esame po devinto darybų raundo. Šį rytą grįžau iš Vašingtono kartu su komisarė, ten susitikome su Junktinių Amerikos valstijų priekybos atsakingais pareigūnais. Pirmadienį ir antradienį vyko tie sustikimai. Taip pat galbūt žinote, kad Junktinėse Amerikos valstijose vyksta labai intensyvūs procesai, bandoma kad e, Europo, e, JAV kongresas e, steigtų galiojimus už priekybą atsakingai institucijai, 60, procentų, 60 balsų senate balsavo už, bet politinis procesas nėra labai paprastas, nes žinote, kad demokratinis prezidentas turi kliautis respublikonais ir jų palaikymu ir kai klausimai yra gana kontraversiški, tai ne visą laiką yra lengva. Vašingtone dabar situacija yra panaši. Bet aš tikiuosi, kad tarp šio, metų, šio mėnesio pabaigos ir iki vasaros atostogų, kai kongresas išsiskirstys vasaros atostogų, tas sprendimas bus priimtas. Taip pat JAV labai intensyviai bando baigti dėrybas dėl e, priekybos Ramio vandenino regione. Taigi mes turime nepamiršti, kokiu ritmu nori dirbti Amerikos dėrybininkai, nes jie turi labai aiškę įvykių seką. Jiems reikia visų pirma sutvarkyti vidaus politiką ir tada jie turi baigti dėrybas dėl prekybos Ramio vandenino regione, o po to jau bus tinkamos sąlygos dėrėtis dėl sudėtingesnių klausimų, sudėtingesnių sričių, kurios yra įtrauktas į TTIP. Ir mes komisijoje rengėmės dėryboms techninių lygių, stengiamės įsigilinti visas sunkiausnes vietas tam, kad politinės dėrybos galėtų prasidėti e, po to, kai jau amerikiečiai bus pasiruošę. Bet, kaip jūs žinote, čia yra labai daug įvairiausių kintamųjų, dėl kurių dar nėra visiškai susitarta ir išsiaiškinta. Ir jeigu manęs slapta paklaustumėte, kokia mūsų situacija tose dėrybose, aš turėčiau pasakyti, kad tokio tipo dėrybos paprastai užtrunka maždaug ketverius metus. Tikrai Labai retai būna taip, kad tokio masto dėrybos ir tokios gilios dėrybos e, apimančios labai daug politinių įvairiausių aspektų tiek Europoje, tiek JAV, kad tokios dėrybos būtų baigtos greičiau nei per ketverius metus. Ir mūsų komisijos nuomonė yra tokia, kad jeigu pavyks e, dėrybos su Obamos administracija, pavyks sustarti dar, dar su jais, jiems esant valdžioje, tai tikrai būsime pasiekę nemažai. O greičiau susitarti, manau, neįmanoma. Būtent dėl to, kokios yra Amerikos politinės subtilybės, kurias ką tik paminėjau. Ir jau dabar nuo šiandien yra teksto projektas, kur yra sujungtos ir suderintos ir Europos ir JAV pozicijos dėl maždaug pusės temų, kurios būtų paliestos tie tip 12 skyrių jau yra dabar maždaug suderinta, iš viso būtų 25. Taigi, vėlgi matote, kad galutinė finišo tiesioji dėrybose prasidės, kai bus suderinta didžioji dalis, bus parengtas tekstas daugumoje skyrių ir tam prireiks dar ne vieno mėnesio, kad suderintume tekstus. Nuo praėjusio raundo yra jau parengtas skyrius dėl e, bendradarbiavimo dėl teisinių normų suderinimo ir taip pat mes su JAV norime sužiūrėti, kaip dera mūsų teisinės nuostatos, bet tekste tikrai nėra planuojama niekaip sumažinti apsaugos standartų, ar tai būtų sveikatos apsaugos, ar tai vartotojų apsaugos, ar darbuotojų saugos standartai, jų žeminti, mažinti tikrai neketiname ir daugiausia dėmesio yra kalbama apie bendradarbiavimą, taigi suverenumo Europa nepraras pagal tie tip susitarimą. Todėl manau labai svarbu, kad ir jūs savo ruoštų apie tai informuotumėte visuomenę ir tokiu būdu visi kartu galėtume nuraminti e, tą nerimą, nuogastavimus, kurie e, kartais reiškiasi visuomenėje. Ir dar porą dalykų dėl energetikos skyriaus. Šiek tiek e, pristatysiu, kokia yra situacija. Na ir mes pirmą kartą pamatėme amerikiečių parengtą tekstą, taigi praleidome pirmus metus, daugiau negu metus, darydami jiems spaudimą, bet negavome jokio atsako iš jų. Nieko raštu jie mums nepateikdavo, o dabar jau pirmą kartą yra biurokratiniais terminais vadinant anotuota darbotvarkė parengta. Tai yra pirmas tekstas, tai yra pagrindinio teksto skeletas, e, kurio pagrindų galėsime dirbti toliau. Taigi, kokios čia temos galėtų būti aktualiausios ir jūsų komitetui, tai tomis temomis buvo padaryta pažangos. Tas tekstas mm, paliečia ir mums svarbiausias temas, mes tas temas taip pat įvardiname kaip prioritetinės, tai yra būtent produktų spektras, taip pat įvairios e, drausmės priemonės, kurias tenktumėmės įgyventinti per TTIP, taip pat trečiųjų šalių e, kontroliuojama prieiga prie dujotikių, pavyzdžiui, arba gamtinių išteklių naudojimo, taip pat tranzito teisų užtikrinimas ir taip pat eksporto mokesčio panaikinimas tam tikroms prekiams. Ir taip pat e, mūsų prioritetai yra skaidrumo e, reikalavimai, išduodant licencijas, taip pat e, tvarumo tikslai, taip pat kalbant apie naftos išgavimą jūroje arba energijos veiksmingą naudojimą, taip pat atsinaunančių energijos šaltinių naudojimą. Visos šitos temos yra minimos ir amerikiečių tekste. Be to, dar atskirai vyksta ir labiau politinės diskusijos, kur yra kalbama apie eksporto pribojimus, kuriuos šiuo metu JAV taiko mm, suskaisintoms gamtėms dujoms ir mazutui. Ir šitos diskusijos, manau, yra labiau politinio pobūdžio, jos netokios techninės kadangi daugiausia ten e, yra kalbama apie sąlygas, kurioms esant JAV galėtų sumažinti eksporto apribojimus dabar taikomus Europos įmonėms, norinčioms įvežti e, suskaistytas gamtinės dujas ir mazutą. Taigi, pagal e, Amerikos įstatymus, kai jau pasirašysime laisvos priekybos susitarimą, Tai tad, kai yra pasirašomas toks sustarimas, tuomet yra daroma prielaida, kad importavimas prekių yra JAV naudai. Bet e, mums niuansas yra tas, kad mums daug aktualesnės yra e, suskysintos gamtinės dujos negu kad mazutas, nes e, Europoje mes esam šiek tiek priklausomi nuo, nuo kelių e, dujų šaltinių ir todėl dujų įvežimo apribojimai būtų mums labai aktualūs ir mes, kaip darybininkai, dabar bandome įsiaiškinti, kaip reikėtų viską suformuluoti taip, kad e, būtų užtikrintas ir teisinis aiškumas mūsų valstybėms, mūsų įmonėms. Situacija dėl mazuto yra sudėtingesnė, nes e, JAV neturi tokios konkrečios nuostatos partneriams sudariusiems su JAV laisvos prekybos sutartį ir be to yra skirtingas požiūris tarp respublikonų ir demokratų. Todėl svarbu, kokia bus dauguma, kieno bus dauguma. Respublikonai yra už, nes jie yra arčiau įmonių, o demokratai yra daug atsargesni. Bet mes dabar bandome šitas diskusijas vykdyti su JAV, jų per daug neviešinant, bandome išvengti bet kokių viešų komentarų tais klausimais, nes mes manom, kad tiesiog dėrybos vyks sklandžiau ir ramiau, kai visuomenė taip labai atidžiai jų nestebės, bent kol kas. Ir toliau dėl pramonės šakų, kuriuose energijos yra sunaudojama ypatingai daug, žinau, kad ši tema aktuali jums Mes be abejo žinome, kad dėl tarifų, tarifų išskaidimas yra labai aktualus kai kurioms pramonėms šakoms, pramonės šakoms, e, kurios naudoja daug energijos Europoje. Tai yra svarbu dėl kainų skirtumų energijos e, kainos e, JAV ir Europoje skiriasi. Todėl mums tai yra aktualu ir mes bandysime ir šitą temą paliesti darybose. Na ir baigdamas, dar pasakysiu du pastebėjimus. Nuo dabar iki vasaros mes tenksime padaryti viską, ką galime, kad padarytume pažangos visose dėrybų srityse ir pasistengsime parengti kiek galima daugiau teksto ir tada jau rudenį būtų galima pradėti labiau politinio pobūdžio dėrybas. Ačiū už jūsų pastabos, jos buvo tikrai mums labai svarbios. Įtre komitetų vardu, būdamas pranešėjas, dalyvavau dviejose posėdžiuose su ponu Balcero. Prieš dvi savaitės vyko tas susitikimas Briuselėje ir prieš savaitę su ponia Malmstrom komisare susitikimas vyko Strasbūre. Susitikome taip pat su komitetų pirmininkais ir diskutavome apie TTIP darybų problemą. Mes įtre komitete balsavom šiais klausimais, tačiau norėčiau pabrėžti štai ką. Mūsų požiūrių lieka daug svarbių dalykų, net dėl visko buvo dar, dėl, dėl daug ko buvo balsuota, bet ne dėl visko. Mažos ir jūtinės įmonės yra labai svarbus dalykas. Viešiai konkursai, Taip pat tie du klausimai dar iki galo neišspręsti. Standartizavimas informacijos technologijų sektoriuje. Mums tai yra labai svarbus dalykas. Energijos kainos ir to poveikis pramonė irgi buvo aptarta dar prieš keletą minučių. Harmonizavimas standartų. Mums irgi svarbus klausimas čia galima, gali iškilti sunkumų daug daugiau negu iš pradžių atrodė, nes standartų harmonizavimas kartais gali klausytis ne taip, kaip tikėtasi, tai taip, kad gali čia iškilti daug problemų. Mes apie tai diskutavom savo posėdžiuose su ponu Balceru ir ponia Malstrom. O dabar suteiksim žodį politinių frakcijų atstovams socialdemokratų frakcijos vardu pasikai, e, pasisakys kolega Kirtuntauning. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau keletą komentarų išsakyti ir klausimų užduoti. E, Išklausim įdomų pasisakymą. Komisarė Kvansum kalbėjo šią po, popietę ir e, norėjau pasisakyti atsargiai, tačiau norėčiau paprieštarauti pirmininkui Kirkui. Jūs sakėte, kad informacija apie darybas yra prieinama išdėstė tinklalapyje, bet taip dėja nėra. Turime problemų susijusių su skaidrumu dėl darybų. Ypač trūksta konsoliduoto teksto. Tai būtų geras dalykas, norint pasižiūrėti, kas pasikeitė, kas naujo. Tai būtų naudinga e, Europos parlamento nariams gauti tos konsoliduotus tekstus, kad galėtume tiksliai žinoti, apie ką dabar kalbama šių darybų plotis yra didžiulis, tad labai svarbu kalbėti apie skaidrumą, apie naujus standartus, apie jų vienodinimą ir taip toliau ir panašiai, kad būtų daugiau tikrumo. Turiu klausimų. Kai dėl energetikos skyriaus. Man atrodo, kad mūsų piliečiams kyla šiokio tokio susirūpinimo dėl šios skyriaus. Jūs įtraukėte jį į skirsnį, kur kalbama į didesnį skyrių, šį skyrių ir ten yra kalbama apie taisyklės ir politikas, kalbama apie e, skalūnų dujų e, žvalgybą ir jų eksploatavimą e, tai gali nuneikti nacionalinius sprendimus priimtus šioje srityje. Būtų įdomu išgirsti daugiau komentarų apie tai, iš tiesų taip gali būti. Kai dėl energetikos sektoriaus dar daugiau. Dabar iki šiol atrodė, kad jungtinės valstijos nenorėjo labai detalaus energetikos sektoriaus. Jūsų pasisakymas sudarė tokį įspūdį, kad dabar norima kalbėti apie daug daugiau dalykų. Ir TTIP pirmiausia būtų diskusijos susijusios čia, kalbant apie energetiką, apie standartų efektyvumą. Reikėtų kalbėti apie, taip pat ir apie diskusiją dėl kovos su klimato kaita. Ką apie tai manote? Ką apie tai galite mums pasakyti? Na ir galiausiai, kai dėl kitų skyrių. Ehm, manau, kad kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, vėlgi norėtųsi išgirsti, kas konkrečiai siūloma darybose su JAV dėl mažų vidutinių įmonių, ar mes teiksime kažkokius aiškius konkrečius siūlymus. Kas bus pasakyta tame mažų vidutinių įmonių skyriuje? Ačiū, sako pirmininkas. Kviečiu visus laikytis pasisakymo laiko, nes e, norėčiau, kad spėtų visi pasisakyti. EKR frakcijos vardu kolega Grobačiak. Ačiū e, už jūsų pasisakymą. Jis buvo iš tikrųjų labai įdomus, tačiau mes iš čia daugiau detalių nelabai ir išgirdom. Mes kalbėjome apie tai, kad kongresas neva parengs kažkokios detalesnės informacijos dėl to, kas surašyta šiame susitarime. Mums nerima toliau kelia cheminių produktų skyrius. Jūs kalbėjote apie nulį procentų siekiančius mokesčius. Tad norėtųsi paklausti, kokiu pasiekmių tai gali turėti Europos pramoniai. Mes e, ir toliau prarandame gamybą Europoje, jos pajėgumus. Šis sektorius iš tikrųjų labai svarbus ir problema mums čia labai svarbi. Ačiū. Pirmininkas dėkoju, kolega Liner. Kolegė Liner, ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už jūsų informaciją apie, tas, apie šias darybas. E, labai vertintinas toks informacijos pateikimas ir tikiuosi, kad kontaktas su mumis bus palaikomas ir ateityje, siekiant mus informuoti. Norėčiau pakomentuoti, nes aš taip pat vadovau sutikimuose su kongresmenais. Man buvo įdomu sužinoti, jog, kaip ir jūs sakėte, jungtinės valstijos stengiasi visas darybas dėl TTIP, stengiasi e, laikyti nuo šaliau nuo žiniasklaidos nes dabar, regis, yra labiau skubo pasirašyti ramojo vandeninio sustarimą. Ir stengiamasi kol kas statyti su pasirašymą su Europą laikyti nuo šaliau nuo žiniasklaidos. Kai darybos taps politinėmis labiau, gal tuomet žiniasklaidai jos taps prieinamesnės. Turiu ir klausimų, kaip jau sakiau. Pirmiausia, viešųjų pirkimų skyrius. Kokia jūsų E, turima informacija apie jungtinių valstijų poziciją šiuo klausimu. Ar jie pasiruošę derinti savo poziciją labiau prie mūsiškės? Nes mums tai būtų labai svarbu ir kitas dalykas, labiau politinis klausimas. Atsi, e, turint omenyje, kad Jungtinėje karalystėje vyksta rinkimai, mes tikimės, kad viskas įvyks sklandžiai, iš esmės niekas nepasikeis, tačiau norėtųsi paklausti, kaip yra su tarptautinės teisės nuostatomis su šią situaciją. Ar mums gali tekti dėrėtis iš naujo dėl TTIP, jeigu jungtinėje karalystėje vyktų kažkas tokio mums visiems labai netikėtų. Tai aišku, tai yra įmanoma. Ačiū. Pirmininkas, ačiū už jūsų pastabas. Kolega Krespo. GUE frakcijos vardu, prašau. Gracias al representante de la comisión por. Ačiū komisijos atstovai. Komisija vakar publikavo dokumentą, konstitucinį dokumentą apie e, šio tipo siūloma, kad e, užsieniečiai turi teisę e, supranacionaliniuose teismuose paduoti teismus, tai yra naujiena. Tai yra rimtas dalykas, kadangi nebegerbiama suverenumo netgi savoka. Būtent šiuo požiūriu norėčiau jums užduoti porą klausimų. Ką mano komisija dėl tų argumentų, kuriuos pateikė institucijos? Austrijos, Bavarijos e, parlamentas, kai kurios Prancūzijos bendrovės vandens valdymo priešinasi valdymo mechanizmui Toliau apie kitą dimensiją. Jie, mes įsidomimės kitais e, šaltiniais, čia kalbu apie skaldom, skaldimą, kaip galima apriboti tų įmonių veiklą, kurios e, tiesiogiai gali veikti į aplinką ir gyventojus. Pabaigai norėčiau jūsų nuomonės paklausti. Ar bet Modas Defai iš JAV prašė, kad būtų TTIP darybos nutrauktos, nes e, tai, kiek yra ten naudojama cukraus, pažydinė žmogaus teises. Ačiū, brangus kolega. Aš kalbėsiu kaip koordinatorius. Mes dabar suprantame, kad kalbama apie energiją, tačiau kol kas niekas dar neaišku iki galo. Uh, dokumentų, kurie tą parentų mažai ir jie nėra išsamus. Europos politika kalba apie tai, kad mes laisvai galėsime gauti e, e, naftos ir dujų iš JAV, kad kiekiai bus neribojami Tai, ką šiandieną sužinojome, nėra iki galo aišku. Mums yra kalbama apie JAF e, norą atverti sienas ir apie komisijos studiją. Tačiau kol kas jokios garantijos nėra, kad Amerika galės į e, Europą tiekti skalūnų dujas. Mes visiškai nežinom kokį, nei kokiam kainom, nei kokius kiekius. Ačiū. Mhm. Jeigu čia buvo ponas Tamburano, ne, ne kitas kolega. Bet mano instrukcijose buvo kitaip surašyta. Ponas Karis. Nieko baisaus, sako ponas Tamburano. Dėkui. Labai ačiū. Iš tiesų, trumpai, glaustai buvo viskas paaiškinta. Nemažai jau kolegų užklausė konkrečių klausimų dėl darybų, o aš norėčiau paklausti jūsų nuomonės dėl to, ką sakėte iš pat pradžių, kad JAV dabar yra deramas dėl kelių susitarimų su Ramio vandenyno valstybėmis. Jūsų nuomonė, kaip vyksta tos dėrybos ir kaip tos dėrybos gali paveikti TTIP dėrybas, nes JAV nuostatos arba nuogastavimai derantis su Ramio vandenino valstybėms turbūt, valstybėmis turbūt skiriasi Bet aš taip įsivaizduoju, kad yra kažkokia sąsaja vis tiek. Kaip Jūs manote, kokie laiko terminai gali būti numatyti, kada, kaip galėtų veikti, kaip galėtų vykti dėrybos dėl ramio vandenino valstybių ir taip pat, kaip tai gali paveikti tai taip ir taip pat dėl, dėl prezidento vaidmens, kaip Jums atrodo. Ačiū. Toliau, ponė Delkasilio Vera. Ačiū pirmininkė. Dėkoju už pristatymą, už paaiškinimą dėl to, kokioje būklėje yra tie tip dėrybos. Buvo pasakyta, kad energetikos sektorius dabar kol kas paliktas nuo šalyje ir daugiausia dėmesio yra skiriama informacijos komunikacijos technologijoms. Yra Žinoma, čia vienas svarbiausių dalykų yra e, kibernetinis saugumas ir įvairiausi standartai. Taip pat saugumo užtikrinimas ir tam reikia dėti daug pastangų, nes internetas yra tikrai pasaulinis reiškinys ir visi naudojasi informacinėmis technologijomis. Bet ar buvo padaryta pažangos ir derantis dėl šių klausimų. Ačiū, ponas Kadė. Dėkui. Ačiū už tai, kad informavote mus apie tai, kas vyksta. Nors kai kurie kolegos nesutinka, man atrodo, kad nežinau, ar mums pavyks taip sparčiai ir dėrėti dėl TTIP. ir nevykdyti konsultacijų visuomenėje, su visuomenė. Man atrodo, tai svarbu. Mano klausimas panašus į pono Karinš. Jūs sakėte, kad yra tam tikra seka JAV. TPA, TTIP. Ir jeigu dėl vieno nebus susitarta ir dėl antro nebus susitarta, tai kas tuomet laukia TTIP partnerystės? Ir aš džiugiuosi, kad JAV pateikė tekstą dėl energetikos skyriaus, jūs sakėte, kad politinės diskusijos prasidės rudenį. Kiek ilgai jūsų manimų užtruks susitarti dėl energetikos skyriaus? Dėkui. Ačiū. Toliau kolega Ropė. Eigentlich äh, mit der Stimmung in Amerika aus vor allem in der Taip, mes kalbėjome apie protekcionizmą. Būtina e, pasakyti, kad Amerikoje jo esama. Ir būtent dėl to, dėl TTIP susitarimų yra priešinamasi. Ar matėte sąrašą JAV įmonių, kurios kenčia nuo diskriminacijos, ypač smulkių vidutinių įmonių. Būtų įdomu pamatyti, kokios tai yra įmonės, kurios buvo diskriminuojamos. Ir aišku, Amerikos teismai dėl ten egzistuojančios teisinės sistemos negali e, plėtoti tarptautinės teisės nuostatų nuostatų, kokius įprastus pas mus. Ir nacionalizmas nėra problema tik Europos Sąjungoje. To esama ir JAV. Ar galima būtų federalinėms valstybėms taip pat įsitraukti į dėrybas? Ačiū. Kolega Lamsdorf, vicepirmininkas. Dėkoju. Aš pradėjau sistemingai tuos dokumentus dėl tik tip studijuoti skaitykloje. Žadėjau tylėti, tačiau turiu tam tikrų klausimų, kurie man kyla ir norėčiau juos užduoti. Norėčiau paklausti dėl tų dokumentų turinio pirmiausia. arbitražo vaidmuo ir pozicija. Iškilus prekybos e, konfliktui. Kokį vaidmenį vaidins arbitražo teismai? Mano supratimu, tai sumenkins nacionalinių valstybių vaidmenį. Ir tie teismai už, atsidurs aukščiau negu nacionalinės valstybės šiuo atveju ir tai kelia, kelia pavojų mano supratimu. Antras klausimas būtų susijęs su finansų paslaugomis. Kaip jos bus reguliuojamos? Iki dabar dar tai nėra aišku. Žinome, kad finansinės paslaugos yra svarbios rinkos ekonomikos funkcionavimui šiandieną. Trečias dalykas - mokesčių problema pavyzdžiui, yra didžiulė praraja. tarp mokesčių taikomų kūrui Europos Sąjungoje ir JAV. Visą tai irgi turės įtakos e, įvairiems e, klausimams. Tai turės įtakos taip pat ir vartotojų lyg, vartojimo lygio Europoje ir JAV. Ir gamybos sektorius taip pat patirs to pasiekmes. Kolega Hangel, jis yra mūsų vicepirmininkas. Prašau. We go. Well, <clears throat> um, <clears throat> as you mentioned, we just... Kaip jūs minėjote, susitikote su kongreso nariais. Jų, sakėte, panašus susirūpinimai, susirūpinimai kelia tie patys panaš, panašus klausimai kaip mums. Ir galbūt ir Europoje, ir JAV iš tiesų kyla tuo pačiu dalyku, ypač kai kalbame apie darbo rinkelius apsaugą. Iš jūsų norėtume išgirsti štai ką, regis. Nėra duomenų apie tai, kad bus e, sumenkinti, sumažinti darbo ir aplinkosaugos standartai. Tačiau varoma tokia propaganda, ne va, tai būtinai atsitiks. Iš čia mano klausimas. Jau kurį laiką. Yra kalbama apie informaciją internete, bet sakoma, kad labai nedaug kas tuo domisi. Labai nedaug žmonių ieško faktų ir jais domisi. Ar mes papuolime į tokius savotiškus pastus, kai ir toliau išreiškėme savo vertinimus, bet neatsižvelgėme į tai, kokie yra faktai. Ką apie tai sako jūsų patirtis? Ačiū, pirmininkas. Dėkoju už jūsų pastabas. O dabar žodis ponui Hauben. Prašau you. Thank you very much. Well, um... Dėkui. Ačiū. Tikrai man uždavėte dar daugiau namų darbų ir peno pamastymams. Ir turiu pasakyti, kad klausimų įvairovė tikrai stebinanti. Ir pasistengsiu, kiek galėdamas geriau atsakyti į tos klausimus, nors nepažadu, kad man pavyks atsakyti į kiekvieną klausimą ar kiekvieną komentarą norėčiau visų pirma pasakyti porą bendrų pastebėjimų. Dėl investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmo, tai mano kolegė komisarė kitame komitete visai netrukus kaip tik ir pristatys visus pasiūlymus dėl investuotojų ir valstybės ginčių sprendimo mechanizmo ir turbūt jį geriau atsakytų į jūsų šiandieną čia užduotus klausimus. O aš kaip teisininkas galiu pasakyti, kad tokių ginčių sprendimo e, grupės e, turėtų aiškinti tarptautinę teisę, o vietiniai teisėjai aiškina ir remiasi nacionalinė teisė. Tai yra du skirtingi dalykai. Aš visą savo gyvenimą gilinuosi į pasaulio prekybos organizacijos teisę ir matau, kaip skiriasi precedento teisė ten ir nacionalinė teisė. Tai yra du atskiri dalykai, bent jau teisinė, teisinių požiūrių. Bet dėl kitų klausimų, tai tikrai siūlyčiau kreiptis į komisarę, nes ji yra politikė, o aš esu e, tiesiog tarnautojas. Dėl skaldimo, skalūnų dujų žvalgymo, na, kai pagalvojame apie energetikos ir žaliavų nuostatas, tai taip, tai ten tikrai nebūtų kvestionuojama valstybių narių suverenumo teisė. Ar tai būtų JAV, ar tai būtų ES valstybės narės. Kiekviena valstybė turės ir toliau teisę nuspręsti, ar naudoti savo gamtinius išteklius ar ne. TTIP yra skirta kitam tikslui. Aš esu priekybos dalių dėrybininkas ir tas susitarimas TTIP yra skirtas tam, kad kai jau produktas atsidurtų valstybių rinkoje, tuomet jis galėtų laisvai konkuruoti su kitais produktais. Štai kas yra svarbiausia, štai dėl ko derasi e, prekybos dėrybininkai. O ar leisti uh, e, skaldimą ir skalūnų dujų žvalgybą, tai čia jau yra ne mūsų dėrybų sritis transatlantinėme prekybos ir investicijų partnerystės susitarime tikrai tam nėra pagrindinė vieta skiriama. Dėl skaidrumo mes darome štai, kad visi mūsų parengti tekstai, visi ES pasiūlymai gali būti prieinami internete. Taigi, ponė Kirton Darling minėjo konsoliduotą tekstą Tai yra tekstas, kuriame yra atspindėti ir JAV pasiūlymai. Tokie tekstai yra prieinami visiems INTA komiteto nariams, jeigu neklystu. Bet vėlgi aš perduosiu jūsų komentarus. priekybos generalinėme direktorate dirbantiems savo kolegoms. Toliau dėl MVI mažų ir vidutinių įmonių. Keli iš jūsų jas minėjote. Man atrodo, kad tiek JAV, tiek mes norime e, sukurti tokias nuostatas visame susitarime, kurios padėtų priekyboje, priekybos veikloje dalyvauti ir MVI. Ir e, manau, mes visi sutikame su tuo, kad MVI galėtų prekiauti sėkmingai, jeigu prekybos veikla jiems būtų palengvinta. Ir mums dėrybose pagrindinis tikslas būtų toks, kad būtų parengtas vienas portalas, kur būtų visa informacija reikalinga norint eksportuoti vieną ar kitą prekę. Tokiu būdu MVI mm, dirbančios už ES ribų, norinčios importuoti savo prekes į ES, galėtų rasti visą informaciją vienoje vietoje. Toliau dėl pastabos dėl tų pramonės šakų, kur sunaudojama labai daug energijos. Čia aš pasi, pasižymėjau bet e, dar ne, nesame baigę diskusijų su JAV dėl tokių pramonės šakų ir dėl perinamo laikotarpio. Ir čia susijęs ir tarifo išskaidimas yra. Toliau, dar labai trumpai, viešieji pirkimai iš tikrųjų yra labai sudėtinga tema dabar ir šią savaitę nepasiekėme jokios pažangos šioje darybų dalyje toliau. Mes deramės Europos Sąjungos vardu, nesvarbu, kas ir ar tų, vardu tų, kurie yra Europos Sąjungos nariai. Toliau dėl TPA ir TPP susitarimų. Turbūt nesuklysiu pasakydamas, kad dėl TPA abejonių beveik nėra. Dabar JAV gerokai sudėtingiau yra gauti balsų, nes anksčiau buvo galima siūlyti įvairiausias e, paskatas, pažadus, bet dabar situacija yra visiškai kitokia ir todėl administracijai sulaukti palaikomųjų balsų yra sunkiau dabar. Ir todėl demokratų prezidentas turi kliautis respublikonų balsais tokia netikėta situacija, nes respublikonai yra, turi daugumą senate. Ir todėl belieka tikėtis, kad respublikonai palaikys. Toliau dėl kitų dėrybų, dėl Ramiojo vandenino regiono, tai amerikiečiams tai yra pirmenybė. Jeigu jie nesusitars ten, tuomet be abejo bus apriboti paversti JAV norą ir galimybės dėrėtis dėl TTIP. Todėl aš dabar, kaip pasakė man Amerikos pareigūnas šiandieną, kaip tik nenorime pradėti naujų skyrių dėrybose su Europa, kol nebaigėme anų dėrybų su Europa Kanada, nes jeigu JAV susidėrės dėl kažko su Europa, dėl ko dar nėra susidėrėta su Kanada, tuomet Kanada jums priekaištauti JAV ir sakyti, kad bet mes juk esame jūsų kaimynai, kodėl jūs deratės ne su mumis pirmiausia. Taigi JAV požiūris yra labai aiškus. TPA sustarimas yra pirmoje vietoje, iki Liepos bandoma bus susitarti, po to TPP eilė ir o mes manome, kad reikės laukti, e, kol dėl TPP bus susidėrėta ir jis patvirtintas JAV senate. Tada jau prasidės darybos dėl TTIP. Toliau dėl kibernetinis saugumas, interneto saugumas ir panašios temos. Mes e, esame labai irgi atsargus ir norime atskirti tuos dalykus, kurie siejasi su rinkų atvėrimu ir laisvų duomenų judėjimu nuo tokių klausimų kaip duomenų apsauga arba e, saug, saug, vadinamie saugus uostai, kas mūsų nuomonė yra kuriama atskirai. Tos temas yra reglamentuojamos čia, dalyvaujant parlamentui ir e, tarybai. Dėl vadinamųjų saugiųjų uostų, tai e, dėrėsimės ir su JAV, bet atskirai nuo TTIP. Toliau dėl kiek ilgai užtruks, kol susitarsime dėl energetikos skiriaus, tai negaliu atsakyti, nes viskas priklausys nuo to, kaip aktyviai JAV imsis nustatyti jiems svarbiausias temas. Toliau finansinės paslaugos. Mes norėtume, kad bendradarbiavimas finansinių paslaugų srityje su JAV būtų glaudesnis, nes mes manome, kad tai yra labai svarbu finansiniam stabilumui užtikrinti Ir e, JAV laisvumo finansinių paslaugų srityje yra gerokai daugiau ir todėl nelabai jaučiasi noro iš JAV pusės susisaistyti kažkokiais susitarimais su ES. Tai čia dar reikės dėrėtis. Dar galiausiai pono Henkel e, pastebėjimas. Mes tikrai neketiname mažinti taikomų standartų nei ES, nei JAV. Dabar svarbiausia nustatyti, kur yra bereikalingas dubliavimasis, kartojimasis ir iš to kyla nereikalingi kaštai mūsų įmonėms. Taigi tokius, tokias kliūtis perdėtą apmokestinimą bandysime sumažinti. Dėl apmokestinimo dar kol kas apmokestinimo klausimas nebuvo paliestas TTIP, nes šita tema yra sudėtinga ir pačioje Europos Sąjungoje, taigi dar šitos temos nesame palietę. Ačiū, dėkui už informaciją. Ji labai naudinga įtre komitetui ir pakomentuosiu vieną dalyką, ką paminėjo trys ar keturi kolegos. Pone Kirtendarling buvo pirmoji. Ir Aš irgi sutinku su tuo, kad ne visa informacija yra prieinama. Bet jeigu kažkokios informacijos trūksta, tai mes turime tą klausimą iškelti. Bet aš norėjau pasakyti kai ką kitą. Mūsų piliečiai NVO ir MVI labai dažnai mano, kad iš vis jokios informacijos nėra prieinamos. Kad viskas yra labai slapta. Štai kur problema o čia jau yra ir mūsų atsakomybė. Savo valstybėse narėse visiems pasakyti žmonėms, nueikite internetą, ten rasite daug informacijos, galbūt ne visą, taip aš sutinku su jumis. Ir ponu, ponas Tamburano apie tai minėjo ir kiti kolegos. Bet mūsų piliečių nuomonė yra visiškai kitokia. Jie mano, kad nieko nėra jiems sakoma, viskas laikoma slaptoje. Taigi mes tokios situacijos turėtume vengti, jeigu norime, kad laimėtų visi. Taigi aš šiek tiek e, kitokią mintį norėjau išreikšti. Dėkui už informaciją, dėkui už, už diskusijas ir linkiu kuo didžiausios sėkmės Europos Sąjungos ir visos e, bendruomenės abiejose Atlanto pusėse labui. Linkiu Jums sėkmės. So, let us go. Ačiū. O dabar keliaukime prie kito darbo tvarkės punkto. Aš e, bus devintasis darbotvarkės punktas dabar energijos bendryje, energijos bendrijos sekretariato direktorius dalyvauja mūsų posėdyje. Noriu pasveikinti Janešą Kopečą. Jis yra sekretoriato energijos bendrijos vadovas, e, dirba Vienoje. leiskite pateikti šiek tiek pradžios informacijos, nes ne visi dalyvavote svarstančius klausimus visą laiką. E, energetikos klausimai neapsiribuoja ES sienomis, tai aktualu, e, tada aktualu bendradarbiauti su kaimynais. Turime kalbėti apie tvarę ir tausiai naudojamą energijos erdvę, būtina kalbėti apie paneuropinę dimenciją Prieš kurį laiką įtrio komitete, kaip tik mes 2005 metais, lapkritį pradėjome tokią, spalį, atsiprašau, pradėjome nagrinėti 2005 tokią mintį. Pradėjom kalbėti apie tarptautinius sustarimus šioje srityje, kad Pietričio Europos ir Europos Sąjungos šalis bendradarbiautų šioje srityje buvo susisiekta su Albanija, Mosnija ir Hercegovina, Kosovo, buvusią Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Moldovą, Jotkalnie, Serbiją ir Ukrainą. Tai kita, ko, e, e, Gruzija, Armenija, Norvegija ir Turkija yra stebėtojos šios organizacijos. Energetikos bendruomenės misija yra e, išplėsti į pietričių Europą e, ES vidaus energetikos rinką. Taigi 10 metų yra energijos bendrijai, iššūkių pakanka iki šiol, galiu tą patvirtinti, nes dalyvavau e, diskusijose, dalyvavau šios, e, šiame visame procese. Čia nėra didelių skirtumų nuo bendros rinkos kūrimo Europos Sąjungoje. Europos Sąjungai rūpi e, su energija susiję klausimai. Europos parlamentas taip pat dalyvau rengiant energijos saugumo strategiją. Ponas Saudargas rengė pranešimą šiuo klausimu ir uh, apie visus tos klausimus ten buvo kalbama. Tad puiku, kad įtri komiteto posėdžio darbo atsirado toks svarbus punktas. Sveikinu dar kartą Jūs, ponė direktoriau, atvykusi pas mus iš Vienos. Jūs esate uh, Janeš Kopač ir esate energijos bendrijos sekretariato direktorius. Taip pat sveikiname nacionalinių parlamentų atstovus. Jie taip pat kartu su mumis ir galime kartu su jumis pasidalinti šiuo, šiuo posėdžio įspūdžiais, kolegos iš vakarų, Balkanų, iš Ukrainos ir Moldovos. Jie dalyvauja čia mūsų posėdyje. Pone Kopač, pone direktorių, žodis jums. Ačiū profesoriui Buzekui. Ačiū už kad, kad pakvietėte mane į šį posėdį. E, įvykis iš tikrųjų labai svarbus. Gerbiami Europos parlamento nariai, e, gerbiami svečiai, leiskite tarti keletą įvadinių žodžių apie energijos bendryją. E, jeigu pažvelgtume į paveikslą šį, norėtume pamatyti, kaip pasaulį atrodo E, Europa, kokios jungtis egzistuoja. Štai čia yra mūsų žemėlapis. Mūsų bendryje buvo įkurta prieš dešimt metų, kaip sakė profesorius Buzekas. Tai yra ta organizacija, kuri buvo priešstojiminis instrumentas Europos Sąjunga, pirmiausia, Balkanų valstybėms. Paskui geografinė zona išsiplėtė, buvo apimta Ukraina ir Gruzija. Europos Sąjunga yra viena iš šalių, viena iš energijos bendrijos narių. Tai yra tarptautinė organizacija, o Europos Sąjunga čia, savo, čia veikia kaip vienas vienetas ir savo poziciją reiškia vieningai. Energijos bendryje yra, kai buvo įkurta, buvo sudaryta panašiai kaip Europos Sąjunga. E, institucinė sąranga yra bent jau panaši. Mes turime ministrių tarybą, turime e, tarybą, turime savotišką savo koreperą, turime valdančią tarybą panašią į ECRB, tai yra reguliuotojų institucija, turime darbo grupės, e, forumą, turime taip pat teismo neturime, tad liekame tam tikras e, teismo funkcijas, e, bandydami spręsti ginčius, turime sekretoriatą, kuris šiaip nėra panašus į energetikos generalinio direktorato, tačiau padeda valdyti visus procesus. Energijos bendryje turi savo teisinį paveldą, tam tikrą savo akį Jis netoks reikšmingas kaip ES aki. Ten taip pat yra tam tikrų reglamentų, direktyvų, e, elektros dujų, aplinkos saugos, e, e, konkurencijos, atsinaujinančių energijos šaltinių, statistikos bei naftos srityje. Mes padedam suinteresuotiems subjektams perkelti uh, į nacionalinę teisę e, mūsų primtus teisės aktus, nes jie privalo tai padaryti, tačiau tai nėra kažkas nusirašyto nuo direktyvų, bet dažnai tai yra labai artimi direktyvoms dokumentai. Ir mes skelbėme įgyvendinimo pranešimus kiekvieną rudenį. Ir Tai, tai dokumentai taip pat yra pateikiami mūsų tinklalapyje ir siunčiami Europos parlamentui. Pastaraisiais mėnesiais mes labiausiai dirbome prie trečiojo energijos paketo perkelimo ir mūsų suinteresuoti subjektai, mūsų nariai iki sausio pirmos šių metų turėjo tai padaryti, šiek tiek vėluojama. E, ir galiu didžiuodamasis parodyti šią, šį žemėlapį, pasakyti, kad Albanija atliko jau perkelimą, jau perkelė savo nacionalinę teisę trečiojo energetikos e, paketą. Bosnijoje problemos gilios dėl politinės blokados šioje šalyje. Kosovas sklandžiai juda pirmin ir manau, kad tai bus padaryta iki vasaros, o Makedonijoje daug kas labai komplikuota. Moldovoje, Moldovoje žengiama teisingų kelių, um, e, Jotkalnyjoje taip pat eitama teisingų kelių ir manoma, kad tik metų vidurių bus atlikta viskas, kas reikia. Serbija pareitų gruodį viską perkelė, Ukraina perkelė sudėtingiausią dalį trečio energetikos paketo šiai šaliai. Ten yra kalbama apie dujų direktyvą. Taigi, trečio energetikos paketo perkelimas vyksta labai dinamiškai, ne tik Ukrainai, bet ir visai ES tai yra svarbus klausimas. Energijos bendryje buvo įkurta kaip priemonė siekiant išplėsti įtaką eksporto taisyklėms energetikos sektoriuje, eksportui iš ES į periferiją ir buvo siekiama tą šalis parengti tam, kad jos galėtų dalyvauti integruotoje dujų ir elektros rinkoje. Kalbant apie eterkėjos efektyvumą, kalbant apie daugelį kitų dalykų, šis, šis aspektas buvo labai svarbus. Per dešimtį metų energijos bendrija tapo tam tikrų forumų ir priemonę. E, siekiama visiems naudingos situacijos, tai yra naudinga Europos Sąjungai ir kitoms šalims, kurios e, naudinga būti energijos bendrijos narėmis. Tiek mes šiandien galim pasakyti. Tačiau organizacija yra dešimt metų jau dabar ir turime galvoti apie ateitį, ko mes norėtume. Norėtume ir manau, kad tai yra mūsų visų ES ir suinteresuotų pusių tikslas gilinti bendradarbiavimą e, tarp e, sutarčių pusių, taip pat būtina tarpusavių sujungtis, skatinti, kuriant bendrą paneuropinę rinką, taip pat e, harmonizuoti turimus teisės aktus ir taip pat didinti pasitikėjimą, investuotis į didinti investuotojų pasitikėjimą. E, energijos bendryje prieš pusantrų metų sudarė aukšto lygio darbo grupę. Jerži Buzik yra mūsų savotiškas globėjas, e, mums padedantis daug, jis vadovauja tai grupiai. Čia štai jis yra nuotraukos vidury. Ši nuotrauka pertrauka buvo padaryta būtent šioje salėje, kai buvo susirinkusi ta aukšto lygio grupė, kai ji pateikė savo parengtą dokumentą. Bet buvo, kaip jau sakiau, Jerzy Buzek vadovavo šiai darbo grupiai, buvo parengtas pranešimas ir ten buvo išdėstyta daug naujų idėjų, kaip pagerinti, kaip energijos bendrijos veiksmų apriepti didinti, kaip atnaujinti pačią organizaciją, kad ji turėtų nuolatinių priemonių didesniai Europos kaiminystės integracijai į Europos Sąjungą. Pranešme buvo uždėstyta daug naujų minčių, jis buvo paskeltas ir viešai aptartas tai turėtų, e, tuo pagrindu turėtų būti pasiūlyti pakeitimai sutartims. Dabar viešoji konsultacija vyko šių metų kovą, 62 pranešimai iš 20 šalių buvo gauti, daug e, šalių ir jų vyriausybių dalyvavo šiame darbe, mes tuo labai didžiuojamės, galite štai peržvelgti statistinius duomenis iš tos viešos diskusijos iškilo keletas labai visų remiamų svarbių minčių, kaip atnaujinti tą energijos bendryją. Pirmiausia, būtina padidinti pilietinės visuomenės vaidmenį, sustiprinti jį. Antra, sudaryti parlamentinę asamblėją. Ta parlamento dimencija energijos bendryjoje kol kas yra neegzistuojantis dalykas, o mums to reikia, nes galiausiai kai kalbame apie direktyvų perkelimą, juk tai, e, tai yra tas dalykas, kur būtinas e, parlamentinis darbas. Būtina, kad efektyviau veiktų egzistuojančios institucijos - taryba ir, ir vairios darbo grupės ir sekretariatas ir taip toliau. Sutartie ir čia detalės nesileisiu. Taip pat be kita, kur yra pasakyta, kad reikėtų pagerinti e, ginčių sprendimą. Energijos bendrijos sutarties vietoje tai yra silpniausia grandis, tas ginčių sprendimas. Tai, tai taryba dažnai užsima tų ginčių sprendimus, bet juk tai nėra teisinė struktūra, tai yra labiau politinė struktūra. Ir šį aspektą mes turime reikšmingai pagerinti. Viešos diskusijos metu buvo gautas aiškus signalas, kad reikia priimti papildomų teisės aktų, kalbant apie viešuosius pirkimus, apie energijos sektorių. Taip pat būtina atsižvelgti labiau į aplinkosaugos teisės aktus. Į detalės čia nesileisiu, nes bijau, kad imsit nuobodžiauti, tačiau buvo pateiktos gairės, be kita ko, kaip pagerinti institucijų veikimą ir kaip tai pagerinti, nepaisant to, kad Europos parlament, tas jau ir dabar kalba apie, Europą, apie energijos bendryją, kaip apie sėkmingą projektą bendriems energijos projektams eksportuoti. Ačiū. Dėkui, dėkui direktoriau. O dabar norėčiau pakviesti mūsų svečius iš pasirašančių šalių pasisakyti. Ponas Edvard Šarši iš Albanijos norėčiau pridurti, kad Albanija šiuo metu pirmininkauja energijos bendryjei. Taigi, Albanija, ponas Edward Šalsi. Yeah, yeah. You, you can start. Kalbėtas nesijungęs mikrofoną. Yeah. Oh. Oh, I have to start again. Atsiprašau, turiu pradėti iš naujo. Dėkui visiems, dėkui ponė Buzekai, dėkui ponui Kopač, su kuriuo mes dirbame labai glaudžiai pastaraisiais mėnesiais ir sveikinuosi su visais kolegomis, ir su Europos parlamento nariais, ir su bendrijos narių atstovais. Iš tiesų, labai naudingas, labai įdomus susitikimas, turiu pasakyti. Albanija visai neseniai patys turėjo problemų. Ne visai sėkmingas jos buvo rinkos modelis nelabai drausmingas. Finansų sektorius, įmonės buvo valdomos netinkamai. Dėl to veiklos vykdytojams e, veiklą vykdyti buvo sudėtinga. Visą tai yra parašyta energijos bendrijos ataskaitoje. Bet bendradarbiaudami su sekretariatu, dirbančiu vienoje, mes jau dabar pakeitėme situaciją ir vaizdas yra kitoks. Sakyčiau, per metus ar per pusantrų. Dabar jau buvo sukurta, buvo išspręstas ginčas su e, dujų bendrove ir buvo padaryta pažangos, kad remiant finansų institucijoms. Jos dabar Albanija labai palaiko ir labai jai padeda po to, kai buvo išspręstas šitas didysis ginčas. Be to, finansinė drausmė tikrai yra naudinga, turiu tą pasakyti. Visai neseniai pas mus veikia tokia sistema, kur buvo generuojama didžiulės skolos, valstybės skolos, institucijų skolos, tai buvo ištisa skolų grandinė. Negaliu sakyti, kad tos grantinės visiškai nebeliko, bet bent jau einama teisinga kryptimi dabar. Ir buvo įdėkta kelios priemonės, imtasi kelių priemonių, kurios sugražino Albaniją į tiesos kelią. Ir to tai nebūtų buvę padaryta, jeigu nebūtų bendradarbiaujama su energijos bendryje ir Vienoje. Na ir galiausiai noriu paminėti energetikos įstatymą, kuris buvo pasiūlytas parlamente. Jo pavadinimas yra e, priekybos ir aplinkosaugos veiklų įstatymas. Po trijų mėnesių debatų, diskusijų su visais veikėjais, čia turiu paminėti e, pilietinę visuomenę, jos atstovus, įvairias užsienio institucijas, ekspertus. Taip pat mes palaikėme ryšį su kolegomis iš kitų bendrijos šalių parlamentų, keitėmės patirtimi ir galiu pasakyti, kad mes ne tik, ne tik žvelgėme į energijos bendrijos sekretoriatą, kuris mums galėtų padėti, nes turi daugiau patirties. Bet dabar mes ne tik žvelgėme juos, bet jau ir skiname iš tikrųjų realius tų darbų vaisius. Ir tikrai galiu pasakyti, kad tokio gero įstatymo nebūtume parengę, jeigu nebūtume nuolat konsultavęsi su visais savo partneriais. Ir dar kartelį noriu padėkoti už pagalbą rengiant įstatymą. Ir štai kodėl svarbus šis sustikimas. Todėl, kad galime keistis patirtimi, diskutuoti, keistis patirtimi ir su Europos parlamento nariais, bet ir su energijos bendrijos narių atstovais. Galime aptarti savo stipresias ir silpnasias vietas. Galime pasimokyti ne vien tik tai patys iš savęs, bet ir iš kitų valstybių. Ir Mums pasirodė labai įdomu štai kas, kad parlamentinės asamblėjos įkūrimas galbūt būtų e, labai naudingas veiksmas. Būtų tuomet lengviau informuoti mus, parlamentų narius, apie svarstamus įstatymus. Kodėl Reikia to teisino tam, kad energijos bendrijos tikslus pasiektume. Tikslų nepasieksime be tokių tinkamų įstatymų, bet manau, kad energijos bendrijų parlamentų nariai parlamentinėje asamblėjoje galėtų ir stebėti atidžiau, kas vyksta, bet ir geriau taikyti politinį spaudimą. Tokiu būdu būtų sumažintas energijos bendrijos teisino įgyvendinimo trūkumas. Taigi, jeigu būtų įkurta tokia parlamentinė asamblėja, tuomet mes jaustumėmės patys atsakingesni už energijos bendryją, ji mums taptų savesnė. Ir kaip sakiau, toks forumas būtų labai naudingas keistis informacija ir geriausia praktika įgyvendinant teisės aktus. Dar kartelį dėkoju ir galiu pasakyti, kad mus labai džiugina tai, kad esame tokios svarbos proceso dalis ir tokios svarbios institucijos dalis. Ačiū. Ačiū. Toliau ponia Aleksandra Tomik iš Serbijos. Žodis jums. Pone pirmininkė, pone Buzekai, pone Kopač, gerbiami kolegos, norėčiau priminti, jog prieš trejus metus šioje salėje 2012-aisiais daugelis mūsų dalyvavo bendrame renginyje. Dalyvau Serbijos atstovai, energijos bendrijos nariai buvo priimti siūlymai, sprendimai. O šiandien labai svarbi diena, kadangi praėjo treji metai ir turime išplėtotą tinklą energijos bendrijos vakarų Balkanuose. Parlamentas remia šią iniciatyvą ir mums tai yra iš tikrųjų labai svarbus žingsnis. Vakarų Balkanų valstybių atstovai buvo susitikę keletą kartų ir tų susitikimų tikslas buvo sustiprinti bendradarbiavimą. Tikėjomės, kad mums pavyks išspręsti kartu daugelį problemų, tikrų iššūkių kylančių energijos rytyje, ypač kalbant apie energijos saugumą, apie investicijas į energetikos rytį ar rinką. Kitos tarptautinės organizacijos mums taip pat padėjo, tačiau visų tų sustikimų metu mes kalbėjome apie poreikį sudaryti parlamentinę asamblėją energijos bendrijos. Nuolatos sakėme, kad parlamentarai turi kelti klausimus, kurių nenori iškelti vykdomosios valdžios atstovai. Ir tai yra ne tik vakarų Balkanų valstybių problema Tai taip pat yra problema ir išsivyščiusiuose vakarų valstybėse. Parlamentarai iškelia daug klausimų, iškėlė daug jų, tačiau nuolatos yra laukiama atsakymų, tuo tarpu tuo atsakymu iškeltus klausimus savo pranešimų dėka vykdomosios valdžios atstovai ne visada nori pateikti. Dėl to tai yra sunku, sunku yra parlamentarams e, rasti, kur yra tiesa, bet mūsų piliečiai galėtų mus išrinkti, mes galėtume, į parlamentinę asamblėją mes galėtume būti parlamentarai jiems atstovauti. 2013-aisiais Serbija e, pirmininkavo energijos bendryjai, padedant energijos bendryjai gruodžio 29 pernai buvo priimtas naujas energetikos aktas, buvo įgyvenintas trečiasis e, energetikos direktyvų paketas ir dabar einame teisingų kelių, siekdami panaikinti visas problemas susijusias su kompetencijos pasidalėjimu, kalbant apie dujų ir elektros paskirstimą. Dujos Serbijoje yra didžiulis iššūkis, tačiau manau, kad radome teisingą išeitį. Serbija taip pat yra prieimusi restruktūrizavimo planą, jis skirtas restruktūrizuoti visam dujų sektoriui. Parlamentinės asamblėjos suformavimas energijos bendryjoje būtų tas dalykas, kuris turėtų būti institucionalizuotas. Europos e, parlamente taip pat galėtume prašyti mums padėti ieškoti formalių sprendimų. Energijos bendrijos parlamentinė asamblėja turi formaliai tapti svarbę instituciją, kuri padės sustiprinti reikiamas pozicijas ne tik pa, sustiprės teisėkuros funkcija, bet taip pat ir priežiūros funkcija. Jūs taip pat e, su tuo, tuo būdu pripažintumėte ir vakarų Balkanų valstybių patirtį čia. Energijos rytyje, šios politikos rytyje būtina užtikrinti didesnį skaidrumą. Mes taip pat ketiname siūlyti naują požiūrį į energetikos politiką Europos Sąjungoje. Turime padėti vieni kitiems, nes visi kitiems esam reikalingi. Ateityje, jeigu šitaip žvelgsime į problemų sprendimą, visiems nuo to bus tik lengviau. Aš manau, kad parlamentarai visi bus vieningi. Mes būsime e, tie, kurie dirbs kartu su rinkos veikėjais Ir mes manome, kad tie, kas mes galėtume užtikrinti teisėkuros darbo, tie, kas įgyvendins, bus mūsų antroji pusė, mūsų partneriai. Tikiuosi, kad darbas galės sklandžiai vykti. Tikiuosi, kad ši diena bus istorinė diena Europos parlamento istorijoje, nes prasidės nauja ES energetikos politika. Ačiū. Pirmininkas, dėkuoju už jūsų pastabas. Ponas Aleksandras Damjanovičius. Jis atstovauja Juotkalnyjai. Žodis jums, prašau, gerbiamas kolega. Palavam, gospodinė prisidaujučiai. Į... Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, kad į darbo tvarkę šio komiteto įtraukite šią svarbę temą. Norime padėkoti ponui Kopač Jis yra energijos bendrijos e, generalinis sekretorius. Tad ačiū jam už paramą pirmą kartą. Čia mes e, valstybių kandidačių parlamentarai e, dalyvaujame tokiame renginyje. Mūsų šalis dar nėra Europos Sąjungoje, bet esam pakviesti Europos parlamentą ir turime progą padiskutuoti su Europos parlamento nariais šią svarbę temą. Norėčiau priminti, jog praėjo dešimt metų nuo tada, kai buvo pasirašytas sustarimas įsteigti energijos bendryje. Ir dabar yra tinkamas momentas mūsų požiūrių diskutuoti apie tai, kad reikalinga nauja pradžia ir apie naują vaidmenį, kurį reiktų suteikti energijos bendryjei, atsižvelgiant į platesnį europinį kontekstą. E, Europos parlamentas ir komisija formuoja E, energijos sąjungą ir stengiasi įgyventi naują energetikos politiką, užtikrinamą energetikos saugumą ir nepriklausomybę energetinę. Tai yra tie klausimai, kurie yra naudingi Europos Sąjungai, jeigu jie būtų išspręsti. 13 metų balandį Jotkalnijos delegacija turėjo progą pirmą kartą lankytis Vienoje. ir sekretoriato e, energijos bendrijos darbui suteikėme tą parlamentinę dimenciją. Kasmet Liepa e, yra rengiami energijos bendrijos pranešimai. Tai labai svarbi priemonė, kalbant apie energetikos politiką mūsų pačių parlamentuose ir tas pastangas, kurias deda energijos bendryje, siektama stiprinti parlamento kontrolės vaidmenį bei harmonizuoti galiojančius teisės aktus. Be abejo, visa tai turi būti daroma remintis tą mintimį, ką mes išgirsime šiandien čia. Būtina taip pat, kad būtų siekta energijos bendrijos parlamentinė asamblėja, kad būtų galima sustiprinti jos kontrolės vaidmenį. Nes ta parlamentinė dimencija būtų puikus indėlis e, Europos energetikos politikai. Noriu pasakyti, jog tikiuosi, jog numačius įsteigti energijos bendrijos parlamentinę asamblėją, sustiprinus energijos tinklus ir viską, kas jungia valstybę, valstybės, ES narės su valstybėmis na, kandidatėmis, tokiamis kaip, pavyzdžiui, Jotkalnyje, mes esame valstybė kandidatė ir atrodo bus viena iš pirmųjų, kuri netrukus galės prisijungti prie ES. Galiu pasakyti, jog tikimės, kad tokie susitikimai ir jų rezultatai paspartina tų šalių, vakarų šalių, Balkanų šalių kelią integraciją Europos Sąjungą. Vakarų Balkanų šalis yra prisėmusios rimtus įsipareigojimus e, susijusius su integracija Europos Sąjunga. Ir e, mes tikimės, kad galėsime nešyti savo reikšmingą indėlį šių diskusijų plėtojimą. Būtina sustiprinti energetinę, energetinę nepriklausomybę ir stiprinti Europos Sąjungos energetikos politiką. Ačiū už tai, kad surengėte šį posėdį ir tikiuosi, kad turėsime daugiau galimybių susitikti, diskutuoti ir keistis nuomonėmis. Ačiū. Ačiū. Ponis Pesim Begai iš Kosovo. Žodis jums. Ačiū, ponė Buzekai, ponė Kopač, gerbiami parlamento nariai, taip pat e, energijos bendrijos valstybių narių atstovai. Šiandieną puikia proga čia aptarti labai daug iššūkių kelinti klausimą Jis yra svarbus ne vien tik tai mūsų regione, bet ir visame pasaulyje. Kalbame apie energetiką, kalbame apie iššūkius, su kuriais susiduria mūsų šalis. Svarbu. E, tie iššūkiai, tie iššūkiai atsiranda bandant suderinti išteklių e, užtikrinimą, energijos tiekimo garantavimą ir stabilumą. Dažnai e, mūsų valstybės labai sparčiai žengė pirmin, rengdamos naujus teisės aktus. Stebėjau pono Kopač pranešimą, buvo numatyta, parodyta tik tai kelios išimtis, bet šiaip regiono valstybės gana sėkmingai perkelia bendrijos teisyną, trečiąjį e, energijos paketą ir aš e, turiu pasakyti, kad e, Galbūt net per anksti buvo to pareikalauta iš kai kurių valstybių, kurios ir taip jau susiduria su iššūkiai suderinamos tos mano anksčiau minėtus tris aspektus. Bet vis tiek Kosovas bando daryti viską, ką gali, perkelti teisės nuostatas. Birželėje birželį mūsų parlamente buvo patvirtintas įstatymas reikalingas energijos tinklų integravimui ir dabar mes bendradarbiaujame su sekretorietu, teikiame regioninius projektus, kurie yra svarbus visam regionui. Ir mes jau esame 400 e, kilometrų su Albanija projektą pradėję Tai yra labai svarbus projektas ir mums, ir kitoms valstybėms, nes jis padės mums optimizuoti savo energijos rinką ir galbūt ateityje suderinti, sujungti mūsų visų valstybių energijos rinkas. Dar vienas projektas, kuris mūsų nuomonė bus labai svarbus, tai yra Niukoso jėgainės statyba galiu pasakyti, kad dabar jau atsirado bendrovė iš Junktinio Amerikos valstijų, ji buvo atrinkta ir pradėjome techninę viešųjų konkursų dalį, vyksta vertinimas ir greičiausiai investicijos bus skirtos e, vieno milijardo eurų. Bet kad galėtume dirbti savo regione, mums reikalinga jungtis su Makedonija ir taip pat e, energijos perdavimo susitarimas su Makedonija. Jis turėtų būti pasirašytas kaip galima greičiau. Dar mums labai didelis iššūkis yra tai, kad mūsų reguliavimo institucija ir e, perdavimo, energijos perdavimo institucijos narystė NSOI. Kaip jūs žinote, su Serbija esame pasirašę susitarimą ir Kost yra įmonė, kuri yra vienintelė dabar veikianti ir reikia, kad ji taptų NSOI nare. Kai taip atsitiks, tuomet Kosovo energijos rinka pilnai galės įsilieti į regiono sistemą. Čia buvo irgi paminėtas ginčių sprendimo mechanizmas. Aš buvau energetikos ministras ir iš tiesų ginčių sprendimas tarp kost ir EMS įmonių buvo labai sudėtingas, aš mačiau, koks jis, vyks, e, koks jis buvo ir galiu pasakyti, kad iš tikrųjų e, ne ministrų taryba, o pačios valstybės turi dalyvauti ginčių sprendimo mechanizmo kūrime, nes negalima painėti šių dviejų dalykų. Ir dar galiu pasakyti, kad labai tikiuosi, kad mm, bendrijos valstybių narių dalyvavimas tokioje energijos klausimų asamblėjoje būtų tikrai puikiai idėja, nes tokiu būdu galėtų bendradarbiauti ne vien tik tai tie, kurie įgyvendina įstatymus, bet ir tie, kurie juos formuoja. Dar kartą ačiū visiems, ačiū už galimybę mums iš regionių parlamentų apsilankyti čia. Dėkoju sekretoriatui už jo pagalbą, kurią teikia pastaruosius dešimt metų ir padeda mums atnaujinti ir gerinti energijos rinką regione. Dėkui. Iš viso yra 16 narių iš e, energijos bendrijos valstybių narių čia šiandieną. Ir galbūt dar kas nors norėtų pasisakyti iš jūsų, iš svečių. Prašau. Tai galbūt damoms pirmenybė. Prašau. Ir prašyčiau prisistatyti. Ponės ir ponai, esu Olga Bielkova, atstovauju Ukrainai. Aš norėčiau šiek tiek irgi prisijungti prie visų išsakytų padėkų, kurias jau išsakė kolegos. Mes tikrai labai džiaugiamės būdami čia. Ir aš labai džiaugiuosi galėdama atstovauti tai šaliai, kurią ponas Kopač pavadino žengiančią pirmin. Tai reiškia, kad nepaisant tos sudėtingos situacijos ir sudėtingų aplinkybių, ponas Kopič pasakė, kad mes įgyventiname vieną iš sudėtingiausių reformų, tai yra pradėjome ją. Tai yra laisvos dujų rinkos kūrimas. Mes ką tik priemėme naują įstatymą, kuris mūsų šalį priartina prie ES ir sukurs galimybės glaudžiau e, bendradarbiauti, kuriant Ukrainos dujų rinką. Žinoma, teisėkuros pokyčiai pas mus vyksta labai rimti Taip pat vyksta elektros rinkos pokyčiai ir mes tikrai įmato, matome didžiulę naudą bendradarbiavimo su ES ir su e, e, energijos bendrijos sekretorijatu, nes visa tai prietina Ukrainą prie ES. Kartu mes matome ir iššūkių, kurie mūsų laukia, norint padidinti mūsų valstybės nepriklausomybę ir norint, kad mūsų valstybė veiksmingiau naudotų energiją. Ir mes norime pasakyti, kad Ukraina, kaip ir kitos Europos Sąjungos šalis, bando diversifikuoti e, dujų šaltinius ir mes matome grėsmę kylančią Ukrainos nepriklausomybei. Ta grėsmė kelia e, susitarimai, pavyzdžiui, sudaryti Slovakijos, pagal kuriuos e, Slovakija negalės perduoti e, tam tikro kiekio dujų Ukrainai ir taip pat negalės tiekti dujotiekio tarp Ukrainos ir Slovakijos. Gazpromas dalyvauja tokiuose susitarimuose ir Gazpromas naudojasi tam tikromis teisinėmis priemonėmis, norėdamas užkirsti kelią Slovakijai teikti e, dujas Ukrainai, todėl man įdomu galbūt sekretariatas galėtų imtis kokiu nors priemonių ir mums visiems padėti e, sukurti laisvesnės sąlygas taikyti trečiojo e, paketo nuostatas. Dar kartelį noriu pasakyti, kad mes labai lauktume ir patarimų, ir paramos iš visų valstybių, ir čia esame tam, kad išgirstume daugiau minčių apie tai, kaip daugum, daugumai valstybių pa, pavyko, ar jos bent stengiasi tapti mažiau priklausomos nuo vieno vienintelio energijos šaltinio. Dėkui. Dėkoju. Pane, pane Lavrinovič, norėčiau pasakyti, kad Ukraina pernai pirmininkavo energijos bendryje 2017, 2000, visai nesnei Serbija taip pat pirmininkavo. Ponas Kokliai. Dragan Cuklev yra, Cuklev yra mano pavardė ir vardas. Dragan Cuklev. Toks yra mano vardas ir pavardė. Esu energijos e, bendrijos šalies Makedonijos atstovas. Ačiū man už suteiktą progą čia pasisakyti. Norėčiau tarti porą žodžių apie energijos bendrijos sekretoriato kritiką Makedonijos atžvilgių, kuri buvo pareikšta prieš kurį laiką, prieš keltą savaičių. Ta kritika yra nukreipta į rinkos e, liberalizavimą elektros ir dujų srityje. Viena iš kritikų buvo susijusi su dujų rinka. Manau, kad Makedonija dabar atitinka visus įsipareigojimus susijusių su antruoju energijos paketu, susijusių su dujomis ir tai, taip pat įsipareigojimai iš trečiojo energetikos paketo buvo išsiusti sekret, energijos bendrijos sekretoriatų įvertinimui. Buvo išleista, išreikšta kritikos dėl elektros rinkos liberalizavimo. Makedonija keletą, keletų etapų atliko tą liberalizavimą. Jis vyks ir per artimiausius penkerius metus. Vietoj to Makedonija 45, daugiau nei 45 procentus rinkos elektros rinkos jau liberalizavo. Pagal turimą informaciją elektros energiją teikia 5 tiekėjai, 6 lic, šeši licenzijų teikėjai, Tai reiškia, kad turime puikias sąlygas užtikrinti sklandžiam elektros rinkos veikimui. Turime e, liberalizavimų rinkos priimti e, tam tikras taisyklės, tam tikrą paketą ir dar neturime tam pribrendusių reikiamų sąlygų. Elektros rinkos liberalizavimas atskirais etapais yra susijęs su elektros rinkos liberalizavimu namų ūkiams. Ir ne tik Makedonijoje, bet ir kitose regiono valstybėse. Kainos e, namų ūkiams bus žymiai mažesnės lyginant su kitais vartotojais. Tačiau energijos skirstimo kainos yra vienos didžiausių vartotojams. Pasiekti realistinę energijos kainą namūkiams nėra labai lengva užduotis. Ir tai nėra trumpas procesas, jis tęsiasi pakankamai ilgai. Ir būtent dėl to Makedonijos parlamentas ir priėmė sprendimą dėl liberalizavimo atskirais etapais, nes kainų, elektros kainų augimas buvo pakankamai didelė grėsmė. Tai būtų palietę žmonių pragyvenimo lygį. Tai nereiškia, jog Makedonija atsisakys rinkos liberalizavimo. Tačiau visa tai vyks atskirais etapais ir daug kas priklausys nuo vartotojų suvartotos energijos ankstesniais metais. Bendradarbiaujame su Rusijos partneriais. Tačiau tai nereiškia, kad nesideriname prie antrojo ir trečiojo energetikos paketo kai dėl dujų rinkos. Mūsų bendradarbiavimas su e, partneriais iš Rusijos yra susijęs tik su tuo, kad kartu statome dujotiekį, kuris yra Makedonijos Respublikos nuosavybė statybos darbai yra e, atliekami pagal sutartį, kur buvo sirišta dar buvusios Jugoslavijos laikais. Prašom, žodis kitam kalbėti, sako pirmininkas. Kviečiu prisistatyti pirmiausia. Lavrinovič yra mano pavardė. Esu iš Bosnijos ir Hercegovinos. Pone pirmininkė. Ačiū už atvykimą. Turime kolegą Kalinštel mūsų delegacijos. Jūs žinote, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje veikia kom, komitetas, ponas Kavič dirba vieno, yra dviejų parlamentų rūmai, ponas Kavič dirba vienose parlamentų rūmose, aš kitose. E, mūsų kompetentingų komitetų pirmininkai Novako iš Rodmanovič negalėjo atvykti šiandien, čia į posėdį, bet pabandysime perduoti informa jiems informaciją apie šios dienos posėdį. Puiku, kad turime progą šiandien diskutuoti šią svarbę temą. E, mano šalis taip pat sulaukė tam tikros kritikos. Mes šiandien į tą kritiką neatsakinėsime, jūs gavote kai kuriuos oficialius atsakymus ir žinote, kokios rimtos problemos yra iškilusios. Jūsų kantrybė ir siekis padėti mūsų atveju yra tikrai svarbus dalykai. Tikimės, kad e, darbas galės tęstis toliau. Parlamentas buvo sudarytas pernai spalį, vyko rinkimai, tuomet aš esu naujas parlamento narys, kaip ir ponas Kadič. Yra tam tikrų dalykų, su kuriais susidurėm pirmą kartą. Kartais mums primant sprendimus trūksta nuoseklumo. Turime problemų Bosnijoje Hercegovinoje šiuo vakarų Balkanų regionų gyvenimo etape. Tikiuosi, kad jūs tą žinote. E, jeigu norime tapti ES nariais, turime žengti labai aišku vienu keliu. Bandom tai daryti, remdamiesi gerą valią. Norime taip pat numatyti specialias priemonės reikiamiams tikslams pasiekti. E, kai įsigalios mūsų sustarimas, tai tuomet viskas taps aiškiau, tai padės mūsų politiniams lyderiams įsitraukti į reikiamus procesus. Ponas Kadič ir aš pats džiaugiamės tą progą, kad būdami savo šalies parlamento nariais galime dirbti sprendžiančios klausimus, kad galime įgyvendinti tuos e, sprendimus susijusius su iššūkiais, su kuriais susidurėm. Parlamente mes gavome informacijos iš kitų e, vykdomosios valdžios lygmenų, girdėjome prisimtus įsipareigojimus. Jie turi, jie turi įpareigojimą mūsų informuoti, tačiau to nepadarė. Mes, tai yra būtina, kad mes kaip parlamentarai galėtume užtikrinti, kad tie įsipareigojimai yra įgyvendinti. Ačiū už progą pasisakyti čia posėdėje. Ačiū pono Kadičiui, mano paties vardu. Ir kviešiau demonstruoti didesnę kantrybę mūsų atžvilgių, taip pat kantrybės nečiau ir iš kitų sustarinčių pusių. Manau, kad ateityje dirbti galėsime ateity, efektyviau negu tai vyko iki šiol. Ačiū. Dėkui. Ponas Nikola Lavrinovič, atstovaujantis, atstovaujate Bosniją ir Hercegovinai. Reiškia, jūs atstovaujate būsimiems energijos bendrijos pirmininkams nes kitais metais, 2016 metais, pirmininkaus Bosnija ir Hercegovina. Ar būtų dar pageidaujančių pasisakyti? Pone, prašau žodis Jums. Gal galėtumėt prisistatyti. Dėkui, ponė pirmininkė. Man didelė garbė šiandieną čia būti su Jumis. Mano kolega iš Makedonijos Jums išsamei pristatė, kokia yra padėtis Makedonijoje ir aš į tas pačias detalės nesileisiu. Bet norėčiau pasakyti štai ką. Norėčiau dar kartelį pakartoti, kad esame pasiryžę įgyvendinti visus įsipareigojimus pagal susitarimą. Ir galiu pasakyti, kad Makedonija tikrai nesišalina tų įsipareigojimų, tiesiog mes juos šiek tiek nukėlėme. Nežinau, ar tai buvo teisingas ar neteisingas poelgis, nesileisiu į svarstymus turint omenyje esamą situaciją, bet galėčiau pakartoti pono Kovač e, žodžius, kad situacija yra sudėtinga, iš tikrųjų yra labai sudėtinga. Na ir pabaigai norėčiau pritarti idėjai įkurti parlamentinę parlamentinį komitetą skirtą energetikos klausimams. Galbūt dar anksti kalbėti apie detalės, bet norėčiau pateikti tokį pasiūlymą ir galbūt turėkime jį omenyje kai galvosite apie visas smulkmenas, tai galbūt reikėtų, kad būtų daugiau negu vienas atstovas iš kiekvienos valstybės, kad jie atstovautų ir pozicijai, ir opozicijai. Ir tokiu būdu būtų lengviau mums ieškoti galimybių ir kurti reformas ir taip pat viešinti e, mūsų veiklą. Tai būtų tikrai naudinga. Dėkui. Ačiū. Pone Nora Aliti. Ir ar būtų dar prašančių žodžio? Pasisakyti? Prašau. Stefanas Krenga, Moldovos Respublika. Gerbiami gerbiamas pirmininkė, ponia Kopač. Norėčiau padėkoti už suteiktą garbę dalyvauti šiandieną čia ir atstovauti Moldovos Respublikai šiame tarptautinėme renginyje. Ir visų pirma, norėčiau išreikšti padėką už paramą teikiamą Moldovai, ypatingai paramą, kurią reiškia ES valstybės narės. Ir jeigu konkrečiai Rumunijai, noriu padėkoti, nes Rumunija mus palaikė ir padėjo mums sukurti gamtinių dujų tinklą, kuris tapo alternatyva dabar egzistuojančiam ir kuriuo yra teikiamos dujos iš rytų. Taip pat noriu padėkoti kolegoms iš Ukrainos už palaikymą, kurį jie mums teikia, bandant importuoti elektros energiją. Noriu taip pat paminėti energijos bendrijos sekretoriato palaikymą ir jų pagalbą mums priderinant savo teisės aktus prie trečiojo energijos paketo. Moldovos Respublika ir toliau ketina eiti šiuo keliu ir integruoti mūsų teisės aktus į bendrą teisyną. 2015 metais mes tikimės, kad parlamentas priims svarbiausius įstatymus pakoreguotus ir priderintus prie ES teisės aktų, tai būtų įstatymai skirti atsinaujinančiams energijos šaltiniams, gamtiniams dujams ir kitiems dalykams. Palyginus su kitomis energijos bendrijos šalimis, Moldovos Respublika negali sukurti tikros konkurencijos, sąlygų tinkamai konkurencijai energijos rinkoje, kol neturime reikalingos infrastruktūros. Tai yra labai svarbu, bet geopolitinė situacija regione iš tikrųjų trukdo pasiekti šio tikslo. Bet vis tiek Moldovos Respublika, kaip sakė ponas Kopač, yra prie pirmaujančiųjų. Ir taip demonstruojame savo palankumą Europos Sąjungai. Dėkui. Ačiū. Na, ar būtų dar prašančių žodžio? Ar norinčių pasisakyti? Nematau. Taigi, Dabar paprašysiu vicepirmininko pono Miroslavo Ransdorf. Tuomet gal kas nors dar norėtų pasisakyti? Iš Europos parlamento narių? Europos parlamento. Prašau, pane Kato. Danke, Herr Vorsitzender, Herr Direktor. Ačiū, pirmininkė. Pone Kovač, brangus kolegos iš Vakarų Balkanų. Ačiū, kad atvykote. Labai svarbu šis keitimasis informacija. Mes jau apie šią energetikos bendrondyje kalbame jau dešimt metų parlamente ir e, turėjome neseniai Turkijoje susitikimą Ankaroje su energetikos ministrų. Tai yra labai svarbu ir, ir, ir Europai, ir Balkanams. Labai džiugu, kad jūs dedate daug pastangų perkeldami Europos teisės aktus į savo įstatymų bazę energetikos srityje kolega iš Moldovos iki 2015 pabaigos pabandys trečią paketą perkelti energetikos trečią paketą perkelti ir aš turiu pasakyti, kad kai kurios ES valstybės to dar nėra padariusios. Taigi tai yra labai svarbu jums, bet tai taip pat yra svarbu ir ES. Ukrainos atstovai sakė, kad e, labai svarbu išsiaiškinti, kaip vystyti tikrąją energetikos strategiją. Rytoj patvirtinsime Saudargo pranešimą, tikiuosi, kad jisai bus patvirtintas. Šis pranešimas yra skirtas Europos strategijai saugiai, saugiai, saugiai apsirūpinti e, energetikos ištekliais. Tikiuosi, kad e, tas pranešimas išverstas į jūsų šalių kalbas ir jums tai leis giliau įsigilinti į energetikos klausimą bei į tai, kaip galima geriau užsitikrinti energetinę nepriklausomybę. Aš manau, kad labai svarbu kurti parlamentinę bendruomenę, bus ir pozicijos, ir opozicijos atstovai. Manau, kad energetikos srityje labai svarbu vieniem kitus palaikyti. Tai leis išvengti nereikalingų diskusijų ir ginčių. Ponas Buzekas įsipareigoja, kad ta parlamentinė asamblėja išvystų dienos šviesą kaip galima greičiau. Dabar noriu sugrįžti prie pono Kopačio pranešimo. Jis labai teisingai konstatavo, kad ES energetikos srityje, ir e, saugumo ir apsirūpinimo energetikos energijos srityje savo tikslų pasiekti negali, jeigu ne bendradarbiaus su šalimis partnerėmis. Būtent nacionalinės valstybės turi bendradarbiauti ES valstybėje, taigi tiek jums, tiek ES svarbi ši energetikos sąjunga. Ir man labai džiugu, kad šiandieną švesdami dešimtasias metinės e, galėjome pasidalinti E, mintimis. Kitas dialogas vyks vienoje rūpjūčio mėnesį ir tikiuosi, kad e, tas dialogas padės dar labiau stumti į priekį energetikos bendruomenę. Pirmininkas, ponas Ramsdorfai, prašau. Pane pirmininkė, neseniai Aleksandr Novok, Rusijos federacijos energetikos ministras, paskelbė, kad Rusijos federacija nelabai įsivaizduoja, kad per Ukrainą einantys dujotikiai būtų panaudoti uh, e, tiekimo Europos Sąjungo po 2019 metų. Ir gal galėtumėte labiau pakomentuoti šį klausimą. Akivaizdu, jog Ukraina pamažu bus eliminuota iš viso šito reikalo. Ir galbūt teks pasiremti kokiu nors per Turkiją einančių dujotikių. Ačiū, sako pirmininkas. Daugiau klausiančių nebematau, tad ponui generaliniam sekretoriui atvykusiam iš Vienos suteiksime žodį. Prašau, apibendrinkite. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Keletas klausimų ir komentarų. Norėčiau pasakyti dėl Ukrainos štai ką. Buvo paminėtos problemos, su kuriuom susiduria Ukraina, Tai yra vamzdynai sus... E, nesusilaukia to paties traktavimo tiek tokio pat kaip vamzdynai kertantis valstybių narių sienas, Ukrai, per Ukrainos sieną einantis dujotikiai traktuomi kitaip. Europos Sąjungos E, rinkoje veikiančios narės valstybės turi atitikti, kurios veikia dujų ir elektros rinkoje, turi atitikti panašias taisyklės, tačiau tarpusavį jos taiko kitokias taisyklės. Būtent dėl to pernai energijos bendrijos ministrų taryba patvirtino tokią interpretavimo notą, kur buvo pasakyta formaliai, kad situacija turi teisiškai keistis. E, teoriškai taip, bet praktiškai dar tebelieka problemų. Energijos bendrijos sekretoriatas negali tiesiogiai spręsti tų problemų, nes mes nesam kompetentingi spręsti klausimų susijusių su Europos e, Sąjungos valstybių narių teritorija. Mes informavome Europos komisiją apie tai, informavome apie problemas ir galime pasakyti, kad tai nėra vienintelė problema, ponas Vilak apie tai kalbėjo. Pavyzdžiui, yra problemų susijusių su dujų tarpusavio jungtimis tarp Ukrainos, pavyzdžiui, ir Rumunijos. Komisija bendradarbiauja su mumis, tenkdamas įspręsti šią problemą ir atrodo, išspręsim sėkmingai šį reikalą. Kitas komentaras buvo išsakytas pono Cuklev iš Makedonijos. Jis kritiškai vertino sekretoriatą, nes mūsų, dėl mūsų kritikos buvusiai Makedonijos Jugoslavijos Respublikai, dėl to, kad nelaiku buvo liberalizuota elektros energijos rinka. Na taip, taip, daugelis valstybių narių vėluoja visiškai liberalizuoti elektros rinką. Yra daug valstybos narių, gal penkiolika jų, vis dar reguliuoja e, kainas galutiniam vartotojui. E, tuo užsima arba vyriausybė, arba reguliavimo struktūros. E, o kas įvyksta Makedonijos Respublikoje? Kainos e, net nėra tik tai reguliuojamos kainos. E, tai turi atitikti sąnaudas. Tiesiog įstatymę ir buvo įtraukta nuostata, kad vartotojai, vartotojams yra draudžiama pasirinkti tiekėją. Štai kas yra probleminė nuostata. Taigi dar penkis metus vartotojams draudžiama rinktis tiekėją. Tai yra labai elementari teisė e, atspindinti vieną iš svarbiausių ES vertybių Tai yra galimybė vartotojui pasirinkti tiekėją. Ir šiuo atveju galiu pasakyti, kad e, buvo tiesiog pasirinktas toks, sakyčiau, jeigu taip galima išreikšti, bukas ėjimas. E, ši problema turi būti išspręsta, mes jau kalbame su pažeidimo procedūrų kompetentinga struktūra, mes nesidžiaugiam E, kai tenka ką nors e, barti, kai tenka tikti policininko vaidmenį, mums daug maloniau yra ką nors pagirti. Bet jeigu kažkas neveikia, jeigu kažkas daroma ne taip, mes turime padėti, paž pradėti pažeidimo procedūrą, kurios niekas nemėgsta, bet kuri kartais yra būtina. E, tai štai, tai buvo pasakyta viešai. Ne visai esam populiarūs būtent dėl šitokio priimto sprendimo. Trečias dalykas ar komentaras buvo išsakytas pono Ramsdorfo dėl Turkijos dujotiekio. Dujų srityje, ir leiskite čia pasinaudoti tokiu ne visai gražių žodynų, labai daug blefuojama, išsakoma tiek super idėjų, bet pasirodo, kad realybė dažnai būna šiek tiek kitokia, gerokai kitokia. E, kol prieini apčiuopesnių dalykų. Nėra jokio tarp vyriausybių sustarimo tarp Turkijos ir Rusijos dėl dujotiekio. Ir aš manau, kad kol kas neįmanoma jo pastatyti taip greitai, kaip e, ta, apie tai paskelbė Rusija. Galbūt tai drąsias koks vienas vamzdis, bet tik 20, tik 50 milijonų kubinių metrų sieks pajėgumai to dujotikio. Tai yra tas kiekis, kuris dabar yra transportuojamas iš Rusijos per Ukrainą e, link Turkijos, tarsi skirtas tarptautiniam vartojimui. Tai štai, tik tiek pavyktų apeiti Ukrainą, nedaugiau. Tai yra mano gilus įsitikinimas. O didžiuliai dujų kiekiai, kurie dabar iš Rusijos patenka į Europą ir toliau bus perdodami per Ukrainą. Net ir po 2019 ir netgi po 2025 ir 30 ir panašiai. Dauguma iš tų sutarčių yra ilgalaikė sutartis tarp Gazpromo ir didžiulių dujų kompanijų ir šios sutartis. Sutartis apima labai tvirtas griežtas nuostatas susijusios su tuo, kad tos dujos privalo būti patiektos ir, ir Ukrainai taip pat. Ir Gazpromui reikėtų pakeisti tas sutartis, jeigu būtų dujotiekis per Turkiją nutiestas. Bet be kita ko jo dar ir nėra, kaip aš jau sakiau. Tai štai, kaip fiziškai reikėtų vertinti e, visą tai. Ir nemanau, manęs negalina tai, kad kažkas taiga reikšmingo ir didelio nutiks. Svarbiausia yra tai, kad Ukraina perkelė trečią energetikos paketą, tai yra labai patikima tranzito valstybė, viskas vyksta skaidriai, e, jis savanoriškai teikia visus duomenys apie dujų srautus, e, yra steigta skaidrumo platforma ir ji laikosi ES taisyklių. Tai yra geriausia garantija, e, kalbant apie saugų apsirūpinimą dujomis iš Rusijos. Netenka kalbėti čia nei apie turkiškus dujotikius, nei apie kažką panašaus. Na, bet gana apie dujas. Tiesiog dar kartą noriu padėkoti už tai, kad sudarėte tokią puikią progą mums atvykti čia į Europos parlamentą. Manau, kad mūsų aptariamas ilgas procesas dar tik prasideda. Su, sudarydami parlamentinę asamblėją pritrauksime labiau ES kaiminystės valstybės bendradarbiauti, priartinsime jas prie ES ir sukursime ne tik energetikos, bet ir politikos paneuropinę erdvę. Tai turėtų padėti mums visiems, ir ES piliečiams, ir arčiausioms kaimininėms valstybėms. Tai turėtų būti tokia situacija, kuri naudinga visiems. Tikimės, kad taip ir bus. Tad dar kartą ačiū visiems ir ačiū Jums, ponia Buzekai, už tai, kad vadovaujate visam tam procesui. Jūs ne tik šiandienos posėdžių pirmininkaujate, bet apskritai vadovaujate visam tam procesui, kuris padeda pakeisti energijos bendryje į tikrą paneuropinę organizaciją, kuri galės turėti ir platesnę misiją, ne tik energetinę. Ačiū. Dėkoju, gerbiamas direktoriau. Iš tiesų tiesa, kad aš dešimtis valandų praėjusiais metais 2014 metais praleido diskutuodamas apie energijos bendrijos ateitį su ekspertų grupe. Tai buvo ekspertai iš kelių Europos valstybių - Austrijos, Italijos, Prancūzijos, Serbijos, buvusios Jugoslavijos Respublikos, Makedonijos, Ukrainos. Tai buvo ekspertai, profesionalai ir mes svarstėme vieną problemą, vieną klausimą - energijos bendrijos ateitis ir bendradarbiavimas su Europos Sąjunga. Nes mes čia norime sukurti tokią situaciją, kur laimėtų ir tie, ir tie. Ir ta sėkmės istorija tęstusi. 2016 metai yra pirmojo veiklos etapo pabaiga, nes tas etapas prasidėjo 2006 metais. Ir Noriu pasakyti, kad tiesą sakant, yra labai daug pasiūlymų pateikiama mūsų pranešime energijos bendrijos valstybėms narėms. Tai yra skirtingo lygio pasiūlymai. Kai kuriems reikalingi sprendimai ministerijų lygmenių, kai kuriems kito lygmens sprendimai ir jeigu ir kai kuriuos pasiūlymus norint įgyvendinti reikėtų pakoreguoti energijos bendrijos sutartį. Žinau, kad tai nebūtų lengva, bet dabar visi tie žingsneliai pirmin, kuriuos jūs patys paminėjote, ir leidžia judėti pirmin. Trečiasis energijos paketas labai svarbus ir jums, ir ES valstybėms narėms. Taigi dabar spręsti jums, kiek toli norėtumėte eiti, kurdami bendrą energijos rinką visai Europai. Kokia yra pagrindinė mūsų užduotis? Sukurti energijos bendryje ne 28 ES valstybėms narėms, bet bent jau 36 Europos valstybėms. Tai būtų energijos bendryje, nes mums reikia glaudaus bendradarbiavimo su kaimynais, o jums reikia bendradarbiavimo su Europos Sąjunga. Tai gana akivaizdu ir jūs patys tą pasakėte. Taigi, o dabar galiu pasakyti, kad susitikimas buvo tikrai labai vaisingas. Labai džiaugiuosi, kad jūs esate pasirengę ir toliau tęsti bendradarbiavimą ir linkiu jums didžiausios sėkmės, žengiant pirmin, priimant visus sprendimus energijos bendrijos kontekste, nes tai bus naudinga ir jums, Aš turiu patirties iš savo paties valstybės istorijos, kad valstybė tai yra labai naudinga, bet tai bus naudinga ir Europos Sąjungai. Taigi, dar kartelį, ačiū direktoriu už jūsų pranešimą, dėkoju visiems pasisakiusiems ir už tai, kad atvykote pas mus. Taigi, iki kito susitikimo. Dėkui, kolegos. Okay, dear friends. Gerai, brangus draugai, įtre komiteto nariai, kitas punktas, kaip žinote, yra labai svarbus. Ir Europos komisijos vicepirmininkas netrukus atvyks po kelių minučių, taigi prašau visų neišeiti iš salės. Prašyčiau ramiai palaukti dar 5-6 minutės, kol jis atvyks. Tuomet kalbėsime apie bendrą skaitmeninę rinką. Bendrąją ši, skaitmeninę rinką, ne energijos rinką šį kartą. Puiku. Tiek. um, introductory day. Uh, dear colleagues, uh, ladies and gentlemen. Kolegos, ponios ir ponai, padarėme pertraukėlę, kai kurie kolegos dingo, bet tikėkime, kad jie po kelių minučių grįž. Nes žinote, kaip tau pertrauka, tai visi ir išsivaikšto. O man dabar labai džiugu, kad tiek ilgai laukta bendroji bendros skaitinės rinkos strategija šiandieną buvo paskelbta. Ir kaip tik šiandieną ji buvo paskelbta, šiandieną Europai reikia skaitmeninės rinkos ir bendroji skaitmeninė rinka yra tikrai žingsnis teisinga kryptimi. Skaitminė ekonomikos dalis plečiasi labai sparčiai, todėl veiksmų imtis reikia taip pat nedelsant. Visą tai padeda kurti naujas darbo vietas ir mažinti administracinius kaštus, o mūsų komitetas, pramonės, mokslinio tyrimų ir energetikos klausimų komitetas ištisus metus jau domisi šią temą ir jaučiamės atsakingi, buvome atsakingi už informacinių komunikacijų technologijų, telekomo paketą, taip pat visą laiką gilinomės į skaitmeninę darbo tvarkę. Ir tikrai reikia atgauti informacinių technologijų lyderio pozicijas Europos Sąjungai. Taip pat reikia įsitikinti, kad telekomunikacijų sektorius ir toliau liktų visuomenės ir ekonomikos stuburas, nes tokios paslaugos yra labai reikalingos ir verslui, ir pavieniams piliečiams. Be to, norėtume, kad Europos pramonė sėkmingai pereitų prie prie e, tokių technologijų, ir čia mes galime galvoti apie Industriją 4.0 dokumentą. Taigi visą tai yra skirta tam, kad mes e, Europoje taptume konkurencingesni. Taigi prašau, gerbiamas vice pirmininko pavaduotojų, džiaugiuosi jūs matydamas ir norėčiau paprašyti pasakyti savo įžanginę kalbą. Prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Visų pirma, noriu padėkoti Jums už progą pristatyti Jums bendrosios skaitminės rinkos strategiją tą dieną, kai ji ir buvo patvirtinta. Darbas buvo labai konstruktyvus, dirbome geroje komandos dvasioje komisijoje kartu su mano kolegomis ir su jumis visais čia Europos parlamente. Taip pat labai džiaugiuosi, kad buvo patvirtintas realus planas keturiems su pusė ateinantiems metams. Visi tie, su kuriais aš kontaktavau, e, sutiko, kad bendroji skaitmeninė rinka yra labai svarbi ir reikalinga. Europos ekonomikos augimo būtinybė taip pat visiems yra suprantama. Mums reikia ieškoti būdų, e, skatinti inovacijas, taip pat saugoti e, vartotojus ir skatinti konkurencingumą. Jau daugybę metų patyrėme įvairiausių kliūčių ir dabar jau reikėtų ieškoti naujų galimybių dideliai ES rinkai. Ta rinka turėtų tapti be kliučių veikiančią rinką. Aišku, tai nepavyks to nepavyks pasiekti per naktį. Ir ši bendros skaitminės rinkos strategija turėtų būti žingsnis pirmin. Ir čia dėmesys skiriamas trim pagrindiniam ramščiam. Pirma, geresnis, gero, geresnė prieiga e, piliečiams ir verslui prie skaitmeninių paslaugų. Antra, skaitmeninė bendroji rinka, kad ji sėkmingai veiktų reikalinga aukštos kokybės infrastruktūra, kuris sklandžiai veiktų visoje Europoje. Taip pat reikia sukurti sąžiningas ir teisingas sąlygas tokioms paslaugoms teikti. Na ir galiausiai reikia pilnai išnaudoti skaitmeninės ekonomikos augimo potencialą. Pramonės skaitmeninimas yra svarbus aspektas, kalbant apie ekonomikos augimą. Ir šiandieną aš pasistengsiu susitelkti labiau į antrąjį ir trečiąjį ramščius. Bet pirmą norėčiau tarti žodį apie TSM, apie bendrą skaitminę rinką. Yra nemažai galimybių pasiekti realių rezultatų tarp tinklinio ryšio srityje ir reikėtų tas progas išnaudoti. Taip pat koordinavimas yra būtinas ir jam yra skiriamas didelis dėmesys bendrai skaitiniai rinkai. Taip pat geresnis spektro išnaudojimas. Ar daugiau ar mažiau reikėtų internetinių paslaugų ir automatinių automobilių, pavyzdžiui. Daug ekonomikos sektorių išgyvena didžiulius pokyčius, bet e, kalbant apie tokias platformas, kaip kad e, duomenų kontrolė arba ekonominių platformų bendras naudojimas, taip pat bandymai apeiti socialinės e, teisės ak aktų nuostatas, visą tai dar kelia, nuo, e, kelia nerima. Komisija šiais metais truputį vėliau pradės išsame analizę dėl to, kokį vaidmenį atlieka tokios platformos. Pramonė yra vienas iš Europos ekonomikos ramščių. 2 milijonai įmonių, 33 milijonai darbo vietų, ketvirtis visos Europoje sukūriamos pridėtinės vertės, 67 procentai mm, produktivumo, našumo augimo, visą tai priklauso nuo bendros skaitmenės rinkos. Mažiau negu 2 procentai dabartinių įmonių pilnai pasinaudoja galimomis technologijomis, o 1 procentas įmonių apskritai nesinaudoja tokiomis technologijomis. 0,5 nu, procento mm, pramonės įmonių e, dirba su internetu pilnai. Ir čia labai svarbu, kad tomis e, paslaugomis būtų galima sėkmingai naudotis reikalingas jų tarpusavio sąveikumas. Komisija pristatys standartizavimo planą įvairiems sektoriams. Tai bus būdas paspartinti būtinų e, paslaugų, transporto, energetikos sektoriuje tiekimui. Duomenų panaudojimas ir duomenų analizė turi didžiulį potencialą padidinti lankstumą, veiksmingumą, našumą ir konkurencingumą visose ekonomikos sektoriuose. Internetas asmeniniai elektroniniai įrenginiai, jutikliai, išmanus įrenginiai, pramonės mašinos sukuria maždaug 1,7 bilijardus e, baitų duomenų kiekvieną dieną. Bet mes turime užtikrinti, kad visi tie duomenys būtų deramai apsaugoti. Tik tai tada įmonės pilnai pasitikės internetinėmis paslaugomis ir drąsiai jomis naudosis. Toliau Europos e, Sąjungos vartotojų apsaugos nuostatos, jos mums svarbios ir mes jas atsižvelgsime užtikrindami duomenų apsaugą. Toliau dėl duomenų nuosavybės, duomenų saugojimo, naudojimo ir prieigos prie duomenų. Dėl tinklo saugumo mes siūlome sukurti e, viešojo privataus sektoriaus partnerystę, skirta kibernetinio saugumo technologijoms kurti ir dėkti. Bet jeigu mes rimtai norėtume suskaitmeninti savo ekonomiką ir visuomenę, tuomet yra būtina skatinti elektroninės vyriausybės paslaugas. Visą tai reiškia, kad turi būti modernizuojamos administracinės paslaugos, kad jos taptų lengviau prieinamos visiems. Mes norime, kad verslo įmonės galėtų laisviau plėsti savo veiklą visoje Europos Sąjungoje. Ir aš palaikau įtraukę bendrą skaitmeninę rinką, kurioje ir verslo įmonės, ir vartotojai turėtų reikiamus įgūdžius ir galėtų pasinaudoti daugia kalbėmis, internetinėmis paslaugomis įvairiausiose sritise. Komisija skirs dėmesio elektroniniam raštingumui ir numa, numa, ketina paskelbti kelias iniciatyvas. Taip pat ketiname e, parengti naują elektroninės valdžios e, veiksmų planą 2016-2020 metams. Kadangi nėra pakankamai laiko, tai aš nesileisiu pernelyg į detalės dėl to, kokios iniciatyvos yra planuojamos pagal pirmąjį bendros skaitmeninės rinkos strategijos ramsti. Be abejo, yra svarbu paminėti kad strategija bus labai naudinga ir vartotojams. Bus parengtos paprastesnės tarptautinių sutarčių sudarimo taisyklės. Ir dar porą žodžių apie autorių teisų taisyklių modernizavimą, tam, kad žmonės galėtų gauti lengvesnį prieigą prie e, įvairiausios medžiagos internete visoje Europos Sąjungoje. Ir tokiu būdu e, pramonė galėtų labiau prisiderinti prie uh, sparčiai besikeičiančių e, poreikių. Toliau blokavimas geografinių pagrindų. Reikėtų, kad to apskaitai nebeliktų. Mes fizinėme pasaulyje nebe toleruojame sienų, turėtume jų netoleruoti ir skaitmeninėme pasaulyje. Dėkoju uždėmesi, o dabar laikas klausimams. Esu pasirengęs atsakyti juos. Dėkui. Much, Ačiū, ponė vicepirmininkė. Pirmiausia, klaus politinių frakcijų atstovai. Pirmasis iš jų yra EPP atstovas, atstovai, būtent dėl Kasilio Vera. Mūsų pranešėja. Eh, Norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į šį e, komitetą. Tai yra unikali diena, unikali data. Dabar aptarinėjama yra ES e, strategija vystant e, skaitmeninę rinką. Man atrodo, kad e, tai, ką darome šiandien, reikėjo faktiškai padaryti vakar. Jau, vakar, jau seniau pradėjome tą temą ir šiandieną tas mūsų atliekamas darbas tikrai apima visus elementus, kurie reikalingi uh, E, skaitmeniniai rinkai vystyti Europoje. Tai yra vadinamas enabling factor, tas faktorius, kuris palengvina e, Europoje vystytis e, šiai ekonomikai ir kad ji būtų, kad ji būtų konkurencinga. Ši skaitmeninė rinka yra labai svarbi Reikia baigti čia e, susiskaldimą, fragmentaciją. E, Europos ekonomikai reikia sugriepti šią progą ir ją pasinaudoti. Aš dabar į detalės nesileisiu, nes yra labai daug kas siūloma šiame pristatyme, kuris pateiktas komisijos, komisijos. Aš nemanau, kad nebuvo anksčiau niekada dėta panašių pastangų ir aš manau, kad tai yra labai įdomus bandymas atsakyti į tai, E, kaip ekonomikoje ir visuomenėje vystosi e, e, skaitmeninė rinka. Ir aš manau, kad tą reikia padaryti skubiai. Labai norėčiau padėkoti Jums už nuolatinę paramą ir už tai, kad mes judame prie pabaigos, kurdami šią rinką. Kita vertus, tai yra tik tais įžanga to, ką norime padaryti. Aš manau, kad tai yra atsiveręs progos langas, unikalios progos langas ir kad pro, e, kom, parlamentas iš tiesų yra labai įsijungęs ir įsitraukęs į tai, kad galima būtų padaryti tai, ką esame užsibrėžę per artimiausią laikotarpį. Aš norėčiau perduoti Jums labai svarbę žinę. Dabar, kai vystomas šis projektas, yra labai vienas svarbus dalykas tie procesai, e, sprendimų prieimimų procesai ES yra labai lėti ir trūksta preliminarių studijų, konsultacijų ir panašiai. Tačiau, kai jau parlamentą pasiekia sprendimas, e, tai, e, taryba kai kol pasiekia, tai yra labai viskas lėta. Kai į komisiją E, pasiekia, e, kai komisija patiekiami kažkokie tai sprendimai, tai irgi mm, e, viskas užsitęsia ilgai, tačiau tai turi labai didelį trūkumą, nes, ne, nes tikrai vyksta daug, daug lėčiau negu skaitmeninėme pasaulyje viskas vyksta ir turi vykti. Žodžiu, viskas tai, kas yra padaryta, tai yra gerai, labai gerai, kad dabar daromos pastangos E, tas įvairias iniciatyvas e, atsijėti viena nuo kitos, kad galima dabar jau padaryti taip, kad tas impulsas sukurti naują e, skaitmeninę rinką jau yra pradedamas. Pirmininkas dėkoja Tačiau kalbėtojai nori pabaigti. Taigi dabar pats tas laikas tuos elementus visus atsijėti. Kitas kalbėtojas, ponia Kumpulė Metri. Ji atstovauja SND frakcijai. Dėkoju. Pirmiausia, manau, kad viskas buvo labai pozityvu ir ponas komisaras e, matosi labai entuziastingai ima tų klausimų. Norėčiau pasakyti, jog jūs būsite čia, o ponas Sautingeris Imko komitete, girdėjom tą naujieną, na ir taip puiku, nes na, paprastai mums džiugu išgirsti visus komisarus. Dabar einu prie tų klausimų, kuriuos jūs iškėlėte. Aš manau, kad mums reikia didesnio impulso nacionaliniai administracijai modernizuoti valstybėse narėse. Aš manau, kad elektroninės vyriausybės projektai yra labai įdomus. Nes, pavyzdžiui, elektroninį parašą įsivedė Estija, tai yra puikus projektas, būtų gerai, kad ir kitur tai išplistų. Elektroninė demokratija yra kitas įdomus projektas, prie to galima būtų padirbėti. Kai kalbame apie skaitmeninimą, kai kalbame apie skaitmeninę ekonomiką, e, tai pirmiausia, turime pasakyti, kad kiekvienam piliečiui reikia suteikti prieigą prie to. Tai yra techniniai dalykai, pirmiausia, būtina investuoti infrastruktūrą, būtina numatyti reikiamas taisyklės. kad prieiga prie to turėtų taip pat ir kaimo vietovės, yra tokiesni rajonai, regionai. E, svarbu, kad vertintumėm viską ne tik iš verslininkų pozicijų, kad neužmirštume tų tokiesnių regionų. Švietimas labai svarbus dalykas, apie tai kalbama dokumente. Taip pat, kaip įtraukti įvairias darbuotojų grupės, įvairius, įvairias visuomenės grupės, negalius, pažiūrėjau, asmenys ir panašiai, tam reikia gairių. Tad e, valstybės narės čia turi irgi gerokai padirbėti. Mano svarbiausias prioritetas ir susirūpinimas yra štai koks. Reikėtų, kad ES liktų lyderė. Taip buvo kurį laiką, tačiau neaišku, ar taip bus ir toliau, tad reikėtų dirbti toliau. Kai dėl dažnių Manau, kad turime irgi pasižiūrėti turimą reglamentą. E, priimtas reglamentas vyksta harmonizavimo darbas ES šio klausimu, bet e, turime turėti galimybę užtikrinti, kad galima bus keistis dažnis pakankamai operatyviai ir taip pat svarbu užtikrinti tinkamas e, investicijas į inovacijas. Ką galiu pasakyti tais klausimais? Ačiū. Pirmininkas dėkoju. O dabar žodis kolegai Tošenovski. Dėkoju. Kolega kalbės ECR frakcijos vardu. Dėkoju. Už tai, kad atvykote į posėdį. Man tai yra labai svarbi diena, nes šiandien e, peržvelgėme pirminį teksto projektą, turime E, iniciatyvą, e, iniciatyvos projektą, kurį pateikė Europos komisija. Mes jau nekartą kalbėjome apie skaitmeninę vidaus rinką ir būtinybę ją kurti. Čia e, mums, mes turime didžiulių galimybių. Džiaugiuosi, matydamas, kad Europos komisija ir ponas komisaras tam skiria daug dėmesio. Mes sakome, nori panaikinti esamas kliūtis, tai yra puiku, būtina pasakyti, kad inovacijoms dar pasitaiko įvairių kliūčių. Tad džiaugiuosi tą perspektyvą, kur išdėstyta čia, kad ir dėl spektro harmonizavimo, pavyzdžiui, pirmas bandymas buvo atmestas dėl iškilusių problemų ir tikiuosi, kad dabar mums pavyks surasti tokią sistemą, kuri leis atverti šį sektorių ir kurios dėka bus galima išlaisvinti daugiau galimybių. Turiu pasakyti, kad bent vieno dalyko tokio trūko, gal jis ir nėra labai reikšmingas, bet vis tiek. Ponas komisaras kalbėjo apie prioritetus skaitmeninėje srityje. Reikėtų pasiaiškinti, kiek ES piliečiai pasitikė e, šio tokią sistemą, nes, man atrodo, saugumas yra probleminis klausimas. Aš norėčiau matyti šiek tiek kitokią perspektyvą, kai dėl agentūrų, tokių kaip NSA. Reikėtų, kad būtų turimomis priemonėmis pasinaudota aktyviau ir galbūt kai ką truputėlį kitaip vertinti. Reikėtų pasinaudoti turimomis ES sistemomis. Vertinti jas e, kaip e, bendras struktūras, kurios yra vis, visoko ramstis. Galilėjo ir Kopernikus projektai yra svarbus, turime įvairius informacijos šaltinius turime pasinaudoti turimomis galimybėmis, bet galbūt galima apie kitas prietaikas pagalvoti ir pagerinti ES galimybės. Ačiū dar kartą. Džiaugiuosi bendradarbiavimu šioje srityje, nes būtent čia yra daug galimybių, kurios mums atsiveria didinant konkurencingumą ES. Pone Kalas, prašau. Prašom, gerbiamą kolegę. Dėkoju. Pirmiausia, sveikinu vicepirmininką poną Ansipą parengus strategiją. Liberalai visą laiką rėmė jūsų mintis ir pasisakė už tų idėjų įgyvendinimą. Buvo didelis spaudimas, kad būtų palikta situacija, kokia buvo ir kad nebūtų įmamasi naujų dalykų. Tačiau nauji dalykai reikalauja tikrai plataus užmojo. Europos komisija turės vaidinti labai reikšmingą vaidmenį. Teko komisija atrasti, ką valstybės narės dar ne taip, kur elgesi nenuosekliai. Valstybės narės priemė savo skaitmeninės strategijas. Prasidėjo startuolių kūrimas, tačiau kai kalbame apie vietos sukūrimą toms inovatoriškoms įmonėms, toms inovatoriškoms įmonėms ES lygmenių, tai paaiškėjo, kad valstybės narės mėliau blokuoja tuos pasikeitimus. Tuo tarpu, iš tikrųjų, dabar Europos komisijos uh, suteiktas pagreitis būtų reikalingas. Kai dėl internetinių platformų, puiku, kad jūs raginate primti reglamentą dabar, nes mums jo reikia šiems klausimams sureguliuoti. Mes čia nekalbam apie protekcionizmą, kalbam apie sąžininkos konkurencijos užtikrinimą skaitmeninėme sektoriuje. Jūsų pozicija kaip vicepirmininko pozicija suteikia jums progą užtikrinti e, kūrimą tokios politikos, kuri bus draugiška inovacijoms. Be abejo, Europoje neišeis sukurti kažkokios tvirtovės, net jeigu jinai būtų ir skaitmeninė, teks veikti atvirame pasaulyje. Dėl to yra labai svarbus skaitmeninis turinys, tad puiku, kad jūs pasirengęs kovoti su tuo status quo. Tačiau man kyla štai koks susirūpinimas. Komisaras Oettingeris spaudos konferencijoje sakė, kad mums reikia pusiausviros tarp kuriejų ir naudotojų. Ar mes čia turime suprasti, kad žmonių elgesys pasikeitė, nes kiekvienas kuriejas juk taip pat yra e, kuriejas ir kiekvienas interneto vartotojas yra kuriejas, jis gali sukurti savo internetinį dienoraštį, įvairius filmukus ir panašiai. Kai dėl duomenų ekonomikos. Strategija yra pažinimama, kad rinka susiskaldžius ir kad reikia panaginti barjerus. E, aš sakiau jau įtrę posėdėje šį rytą, kad jungtinių valstijų vyriausybė e, dėl didžiųjų duomenų diskutavo gal tris mėnesius, buvo aiškinamas, į ką reikėtų padaryti geriau. kad būtų galima geriau atremti iššūkį šioje srityje ir pasinaudoti teikiamomis galimybėmis. Apibendrindama, norėčiau apibendrinti perėdama prie estų kalbos. Mes pasinaudojame skaitmeninę revoliuciją mūsų šalyje, stiprindami ekonomiką. Tai buvo iš tikrųjų tikra revoliucija ir skaitmeninės rytis tapo mūsų ekonomikos stuburų. Manau, kad tai atėjo turi būti daroma ir toliau, šis rytis turi būti plėtojama ir aš manau, kad mūsų bendradarbiavimas bus ateitie tikrai vaisingas. Ačiū. Merci. <laughs> Vielen Dank. Ähm, ja, ich habe mit großem Interesse. Dėkui. Labai ačiū Dėkuoju už tai, ką jau paaiškinote. Būtent, kad paaiškinote apie tai, kaip tą klausimą numatote spręsti. Aš norėčiau daug pasiūlyti dalykų. Manau, kad ši e, skaitmeninė strategija yra tikras ateities modelis, kuris leis užtikrinti augimą ne tik tais turtingose šalyse, bet ir tose šalyse, kurios yra e, e skaudžiai paliestos krizės. Noriu užduoti konkretų klausimą. E, E, turi 01 ten, kur kalbama apie pramonės e, skaitmenizavimą, tarp e, pusavio saveikumas ir panašiai viskas ten turi būti sustiprinta. Klausimas būtų toks, kokias investicijas turite galvoje konkrečiai, ko reikės konkrečiai, kad visa tai būtų įgyvendinta ir ką galima pasakyti apie tas šalis, kuriuose kyla struktūrinių sunkumų. Kaip e, jūs manote tą dalyką išspręsti, nes e, priemonės labai ribotos. Kaip galima išvengti, kad tik didieji, tik stambieji visų tuo pasinaudos. Kitas dalykas, kuris man labai rūpi. Man labai neramu dėl meta duomenų, dėl įvairių dalykų, nes žmonės tampa vis labiau peregimais ir tikrai dėl to daugiau ir daugiau nuogastauja, kadangi tai liečia jų asmeninį gyvenimą. Kaip konkrečiai su šiuo konkrečiu aspektu privataus gyvenimo tvarkysitės? Kaip šią dimensiją įtraukti į jūsų darbus, kaip dirbate su įvairiais komisariatais, Žinoma, privačių duomenų apsauga yra nuolatos aptarinėjimas dalykas, tačiau nemanau, kad mes galime sukurti tikrą skaitmeninę visuomenę, jeigu šalia visko, ką sprendžiame, nespręsime klausimo, kaip apsaugoti piliečių asmeninį gyvenimą. Šalia to, kad kuriame e, skaitmeninę vyriausybę, reikia dar galvoti ir kaip tuos duomenys apsaugoti. Mums nereikia kurti kažkokių tai nereikalingų didžiulių stoktukų, kurios vis tiek neveiktų. Dėkui. Ačiū už tai, kad neviršijote laiko. Tai labai svarbu, nes neturime labai daug laiko. Ir EFTD vardu ponas Borelė. Kaip suprantu. Ačiū pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti komisarui. Aš irgi pritariu jūsų entuzijazmui, kadangi mes dabar kalbame apie technologijas. Reikia mažinti įmonių administracinį naštą, ypatingai tokios krizės, kokią išgyvename dabar metu. Komunikato tekste yra pasakyta, kad Europos e, komisija mėgina sumažinti e, administracinę naštą e, prie prekybininkams ir kad e, ta linkme teiks teisės aktų pasiūlymus. Ar jūs galite pasakyti konkrečiai, kokie, e, admini, kokia administracinė našta sumažės ir kaip konkrečiai kreiptinate veikti? Toliau dėl geoblokų norėčiau paklausti. Komisijos tekste yra pasakyta, kad komisija ketina pateikti teisės aktų pasiūlymus, kurie e, leistų daugiau turinio suteikti tam geoblokui kaip jūs e, reaguosite ir ką darysite e, tą praktiką dėkdami, kaip užtikrinti visiems ES piliečiams prieigą už prieinamą kainą, už kuo žemesnę kainą. Ačiū toliau, Barbara Kapel. Dėkoju, pirmininkė, vice, komisijos vicepirmininkė. Aš manau, kad Šie dokumentai yra labai neblogas dalykas, iš tiesų galima nustatyti strategiją e, ir pagal tą strategiją vystyti e, skaitmeninę strategiją. Šiandieną labai džiugu tą dokumentą e, nagrinėti. Europai tai yra naudingas dalykas, kadangi didins Europos konkurencingumą, plės pramonę, E, tai yra tikrai slab, svarbus projektas, e, kuris reikalingas ES, nes kol kas šioje srityje pirmauja JAV. Mums e, reikia ištiesti ranką tam, kad padėtume eiti, ES, kad padėtume eiti šiai kryptimi. Visų pirma, jūs kalbate apie geresnę prieigą prie skaitmeninės rinkos vartotojams ir įmonėms, o taip pat apie į geras sąlygas skaitmeniniai rinkai. Ir taip pat jūs kalbate apie. E, e, ir taip pat norėčiau dar pasakyti, kad reikia palaikyti um, um, augimo ritmus skaitminės rinkos augimo ritmus. Tokie aspektai kaip e, autorių teisės irgi yra svarbus, tačiau jau dabar turime tam tikrų klausimų, kurie e, yra tikrai naudingi ir reikalingi. Kaip galima bus užtikrinti, kad infrastruktūra, inovacijos ir investicijos E, Europoje, e, šitiems dalykams Europoje bus skiriamas daromas dėmesys. Dėkui. Pagal įprastinę procedūrą mūsų komitete, pasisakius visiems politinių frakcijų atstovams, būtų e, pirmininko pavaduotojo arba komisaro atsakymai, bet norime sutaupyti laiko ir mes sutarėme su pirmininko pavaduotoju, kad išklausysime kitų pranešėjų, o po to bus atsakymai pateikti visiems kartu. Tokiu būdu sutaupysime laiko, nes tikrai labai daug norinčių pasisakyti. Labai ilgas sąrašas. Taigi, pradėsiu nuo pono Boni. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti pirmininko, komisijos pirmininko pavaduotoje pristačius tokį dokumentą, iš tikrųjų labai svarbus dokumentas, jis apima labai svarbius klausimus ir tikrai ten yra gerai atspindima skaitminė revoliucija. Ir aš noriu štai kokį klausimą užduoti. Kaip greitai ir kaip sėkmingai galėsime toliau dirbti remdamiesi šiuo dokumentu? Aš sutinku su Pilar Del Castillo, būtent, kad reikia nustatyti pagrindinius prioritetus kas yra svarbiausia skaitmeniniai rinkai ir visų pirma susitelkti į ties jais. Ir labai trumpai, jeigu galiu, porą dalykų dar norėčiau paminėti. Visų pirma, mes turime padaryti viską, ką galime, kad sugriautume dabartinės sienas, būtent susiskaldimą ir kad valstybės narės mąstytų vi, iš vien, jos turi galvoti apie bendrą rinką, europinę rinką ir Jos turi pradėti galvoti plačiau, neapsiribodamos tik tai savo nacionalinę rinką. Tai pirma. Antra, turime pagalvoti apie tai, kas yra svarbiau, ar teisės aktai, ar technologijos. Technologijos keičiasi daug greičiau, negu kad teisės aktai yra atnaujinami. Ir jeigu mes norime, kad taisyklės ir standartai būtų, e, neatsiliktų, žengtų koja kojant su technologija, tuomet reikia pažiūrėti, ar tikrai kokio pobūdžio dokumento mums reikia, ar reglamento, ar direktyvos. Galbūt kur nors užtektų tiek tai gairių europinių lygių, ar elgesio kodeksų kai kurioms e, įmonių grupėms, pavyzdžiui. Ar taip pat kokiu taisykliu reikėtų sertifikatams išduoti Vėlgi, ar tokių švelnesnių įstatymų, ar griežtesnių. Jeigu rinksimės pirmosius, tai tada lengviau galėsime pritaikyti taisyklės ir greičiau reaguoti į e, pokyčius realybėje, negu kad jeigu rinksimės reglamentus ir direktyvas. Dėkui. Toliau ponas Lang Kloptas. Dėkoju pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti poną Amsi ir tuos žmonės, kurie e, buvo e, susijęs su šiuo darbu. Kalbėsiu trumpai. Aš mačiau, kad e, labai buvo pabrėžiamas e, standartų dėl intelektualinės nuosavybės atnaujinimo dėl europinio, europinės piliečių teisės Norėčiau paklausti jūsų, ar galėtumėte konkrečiau pasakyti, kas tai yra modernizacija ir kaip jūs galvojate mm, sugriauti pasienio kliūtis, kadangi e, kultūrinė aplinka nėra bet kokia aplinka, kadangi tai yra labai jautrus dalykas. Pavyzdžiui, Ispanijoje kino finansavimas labai priklauso nuo to, kiek gauna pajamų televizijos Taip pat mačiau, kad buvo duota nuoroda į tai, kad reikia e, duoti pinigus mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kiek ta politika e, leis įvesti plačiajuostį ryšį ir nuo, tą padaryti nuo 20, nuo 20 metų. Ar iš tiesų tas pasiūlymas, kurį teikiate, eina tą linkme būtent? Sanders. Ačiū toliau, ponė Sanders. Vicepirmininkė, norėčiau pasakyti, kad aš taip pat pritariu jūsų entuzijazmui e, dėl ateities skaitmeninėje rinkoje, nes e, ši rinka tikrai ir įmonėms, ir piliečiams Europoje suteiks didelių galimybių. Jūsų teikiamas pasiūlymas apima visą eilę e, sričių ir pasiūlymų. Aš norėčiau e, prie keleto pasiūlymų apsistoti. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie platformas. Aš pastebėjau, kad buvo at, kad bus atlikta detali analizė, kaip tos platformos funkcionuos. Ir man, pavyzdžiui, labai įdomu išsiaiškinti, bus, kokie bus numatyti terminai, kadangi šioje srityje ES vėluoja. Ar nereikėtų visko pagreitinti, ar ta analizė bus ilga, ar nebus vėluojama. Antras klausimas. Jūs kalbėjote apie tai, kad e, bus naikinami tam tikri barjerai ir kad bus naikinami e, elektroninės prekybos e, e, barjerai ir kad bus mažinamos išlaidos už persiuntimą. Kaip Europos komisija galėtų veikti šiuo klausimu? Taip pat norėčiau pereiti prie to klausimo, kaip mūsų darbuotojai galėtų prisitaikyti prie skaitmeninės aplinkos. Jūs kalbėjote apie veiksmų planą, tad norėčiau išsameu išsiaiškinti, kas tai yra. E, dar paskutinis dalykas, kurį norėčiau paminėti, labai džiaugiuosi, kad jūs e, norite įvesti taisyklės, kuriomis būtų paremta tarptautinė elektroninė priekyba, tai yra labai gerai, tačiau norėčiau taip pat smulkiau apie tai sužinoti. Labai ačiū, pane Kriau. Ponas pirmininkė, labai ačiū. Ponas komisarė, labai džiaugiuosi, kad e, komisija pristato tokią skaitmeninį darbo tvarkę, pris, kokią pristato. Aš esu informatikos specialistė ir labai puikiai žinau e, e, šią sritį, kurią mes dabar aptarinėjame. Įtrė komitetui norėčiau pateikti keletą klausimų ir pastabų. Jūs sakėte, kad reikalinga prieiga prie interneto, kad reikalingas plačiai juostis internetas. E, kaip jūs vertinate, e, ar per keturis, penkerius metus įmanoma tokią strategiją sukurti, e, kad būtų galima panaudoti privačius fondus, nes viską suversti ant valstybinių fondų pečių tikrai negalima. E, jūs e, manote, kad 4.0 gali būti pritaikytas prie europinio projekto. Kolegos jau šnekėjo kad, e, ir minėjo, kad technika vystosi be galo greitai ir jeigu pažiūrėsime į komisijos uh, siūlomus terminus, tai tikrai atrodo, kad mes turėtumėm dar labiau pavėluoti. Ar jūs manote, kad įmanoma tą procesą kaip nors pagreitinti, būtent e, telekomunikacijų projektą peržiūrėti, paketą peržiūrėti, galbūt jau šiais metais kažką tai būtų galima padaryti? Trečias klausimas, kurį norėčiau užduoti. Kaip galvojate, galima būtų mums šalia tų taisyklių, kurias kuriame, turėti ir kūrybinę, skurti ir kūrybinę atmosferą, kad jaunimas būtų skatinamas m, mm, per m, mm, savo idėjas tikrai įdėkti į gyvenimą ir tokiu būdu atgaivinti ekonomiką. Dėkui, kitas kalbėtojas, ponė Werner. Dėkoju, pirmininkė, e, ponė vicepirmininkė šiame komitete įtrėje mes atsakome už e, pramonę ir už komunikacijas, už ryšius, todėl manome, kad tai iš tiesų labai e, tinkama vieta aptarti e, egzistuojančią pramonę ir inovacinius dalykus pramonėje. Keturi taškas nulis debesų kompiuteryje ir panašiai yra labai geras dalykas, bet kaip mes nustatysime, sakykime, bendradarbiavimą žmogaus ir kompiuterio, kaip mes spręsime trimačio spausdinimo klausimus ir kaip su tuo dorotis mūsų šiandieninėje visuomenėje. Dėkoju, sako pirmininkas, kitas kalbo, kalbėtojas, ponė Nibler. Dėkoju, ponė pirmininkė. Sveikinus atvykusi, ponė vicepirmininkė, parengusi puikų komunikatą. Ir aš manau, kad jūs turėsite laimingą ranką, pateiksite tuos siūlymus, kurie padės įgyvendinti bendros rinkos sukūrimą. Nes čia iš tikrųjų Heraklio darbas mūsų laukia. Jūs jau kalbėjote apie tas gairias, kurių būtina laikytis. Norėčiau tiesiog konkrečiau pakomentuoti, paprašyti kai kuriuos dalykus. Pavyzdžiui, koks jūsų yra konkretus planas, ar galėtumėt pateikti porą trejetą konkrečių pavyzdžių, kad galėtume kritiškiau įvertinti tai, kas mūsų laukia artimiausiomis savaitėmis. daug generalinių direktoratų tai įsitraukia, skaičiau, kad jūsų kolegė ponė Bult ketina imtis taksi rinkos liberalizavimo. Buvo paskelbtas pareiškimas tą linkmę. Kaip yra iš tikrųjų, gal žinot, ką nors detaliau. Yra kalbama apie kliūčių panaikinimą siekiant paprastinti PVM taisyklės. Buvo sakoma, kad tai yra viena iš didžiausių e, sričių. E, lankiausi patentų biure Münchene, Teisės reikalų komitete, ten mes kalbėjome apie patentų svarbius dalykus ir manau, kad čia irgi šiais ryčiai gali iškilti rizikos, nes mūsų patentų apsaugos struktūros darbas gali būti keičiamas. Ar galėtumėte pakomentuoti? Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Patricija Toja, mūsų vicepirmininkė, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū Jums, ponė vicepirmininkė, už pateiktus komentarus ir, ir pateiktus siūlymus. Aš norėčiau Jums užduoti klausimą ir išreikšti pageidavimą tokį, kad galėtume veikti kuo greičiau ir, ir kad galėtume veikti su plačiu užmoju. Pone Dekastilė minėjo kai kuriuos dalykus, aš irgi jūs norėčiau dar kartą labai aiškiai pabrėžti. Mes matome, kad norit užbaigti trilogą dėl telekomunikacijų rinkos. Susidurime su kai kuriomis kliūtimis. Vieninga ta bendra skaitmeninė rinka ir jos kūrimas vėluoja. Europos parlamentas norėtų, kad viskas vyktų greičiau. Jūs kalbėjote apie spektrą. Ar yra numatytas spektro naudojimas labiau harmonizuotas tarp valstybių, geriau koordinuojamas? Viskas e, didelė dalim priklausys nuo to, kiek spektrui bus e, skiriama vertės. Ir to klausimo svarba gali sunykti ateityje. E, yra, regis, paskelbta tarybos pozicija šiuo klausimu. Aš tikiuosi, kad komisija padės žengti pirmin, tu tarpu, kad kai taryba yra pasirengusi žengti žingsnį atgal. Tai aš noriu paklausti komisijos, ar yra manoma, kad bus darbo kas nors, kad būtų žengiama į priekį šią srityje. Uh, E, visi tie metai rodo, kokia yra tuo skaitmeninių pasikeitimų dinamika. Mes e, turime e, suprasti, kad svarbu dirbti greičiau. Pramonės skaitmeninimas yra labai svarbus dalykas, tarpusavio sąveikumas taip pat kitas labai svarbus aspektas. Nes jeigu norime likti konkurencingi, jeigu norime, kad mūsų įmonės dirbtų našiai, tai yra būtina, nes tik 2 procentai įmonių naudojasi skaitmeninės rinkos privalumais. Tai čia reikėtų uh, tikrai dirbti keliant savo aukščiausius tikslus ir tą daryti greitai. Ir dar vienas klausimas jums leidus - autorių teisių klausimas. Manau, kad reikėtų autorių teisės saugoti tinkamai. Intelektinė nuosavybė yra rinkos vienas iš svarbiausių elementų. Turi būti užtikrinta tinkama jų apsauga ir reikiamas laisvės bet visiems prieiga prie skaitmeninės rinkos. Dėkui. Ačiū. E, pirmininkė, sako ponas Ransdorf čia, štai šiame dokumente randame labai įdomią formuluotę. Spektro reforma gali sumažinti mobiliųjų ryšių kainas ir paskatinti našumą. E, reikšmingai išauks e, ES BVP iki 0,11 iki 0,17 procentų per septynis metus. Aš manau, kad tie skaičiai yra klaidingi, nes tokie skaičiai yra labai nereikšmingi, kalbant apie augimą. Čia dar viena štai formuluotė įdomi. Septyniasdešimt procentų interneto naudotojų jaučia susirūpinimą dėl to, kad jų pernelyg daug prašoma asmeninių duomenų. Mano klausimas būtų toks. Ką galime padaryti prieš užkir, užkir, užkirtant kelią tam naujam reiškiniu, kurį aš vadinu pra, privatumo praradimu. Tai yra iš tikrųjų didžiulis pavojus, kurį kelia tos naujos technologijos. Privatumas, kuris yra Europos kultūros pagrindas, dabar nyksta, jam kyla labai rimtas pavojus. Pirmininkas, ačiū. Kolega Kofot, prašau. Ačiū, pirmininkė. Ačiū už pateiktą strategiją. E, man įdomu būtų išgirti komisijos vicepirmininko mintis klausimų, kuris yra svarbus strategijai. Man atrodo, kad Europoje pir, rinką skaitmeninę tvirtą reikia kurti pirmiausia žmonių labui, kai žvelgiu į strateginį dokumentą randu dvi vietas, kur pripažįstama, jog trūksta investicijų, pavyzdžiui, į kaimo vietovės, kur kalbam apie telekomunikacijų plėtojimą. Ir paskui, štai peržvelgęs dokumentą, ateinu į 18 puslapį ir randu e, tikslą, kad reikia sumažinti skirtumus tarp miesto vietovių ir kaimų vietovių. Europos struktūrinis strateginis fondas čia galės būti panaudotas mažinti tiems skirtumus. Tai mano klausimas būtų toks, kaip konkrečiai užtikrinsit, kad tas skirtumas sumažės ir kad visose šalise, visose regionuose bus užtikrinta prieiga prie skaitmeninės rinkos visiems. Nes mes negalime kalbėti apie tuos tikslus, nesuteikdami piliečius prieigos prie šios rinkos. Taip pat būtina, kad įmonės galėtų būti kūriamos startuoliai, galėtų būti kūriami kaimo vietovėse. Juk žinote, kaip urbanizacija spaudžia tas kaimo vietovės ir šiaip ar taip būtina, kad būtų labai tvirtai investuojama į tą sritį, kad tas skirtumas mažėtų. Ar yra kažkokių konkrečių iniciatyvų šią linkmę? Dėkui. Ačiū, sako pirmininkas. Pone Beres, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Bijau, kad šią svarbę temą, ponas vicepirmininkas turi geoblokavimo galimybę arba gal labiau apsi... market shoppingo galimybę. Nes klausimų uždavėm daug, o atsakymas bus vienas, tad nežinau, kaip čia tas mūsų lab, prastai struktūruotas dialogas vyks, kai visi uždavėm po keturis, penkis klausimus, nežinau, kiek laiko lieka komisijos vicepirmininkui atsakyti. Aš darysiu tą patį, aš irgi užduosiu savo visus klausimus. Manau, kad ta diskusija turi vykti labiau struktūruotai. Pone vicepirmininkė, jūs e, štai atvykote į tre komitetą. Manau, kad visi šio komiteto nariai jaučia tą patį susirūpinimą. Būtina ginti ES pramonę. Šioje srityje skaitmeninių technologijų klausimas yra strateginis mūsų ateičiai. Jis negali būti keliamas tik kaip vidaus rinkos klausimas. Tačiau Kai žvelgiu jūsų dokumentą, nematau jokios pramonės strategijos, kur išplauktų iš jo. Labai madinga dabar pritarti skaitmeniniams dalykams. Visi supranta, kad mes atsiliekam šios ir tiek, kad tai yra svarbu, visi tam pritarė. Tačiau nepakanka pasakyti, kad mes pritarsim skaitmeniniai rinkai, jos plėtojimui, pašalinsius barjerus, juk skaitmeninės rinkos vertė vertė, kuriama turi būti naudinga visai ES ir jos piliečiams. Dėl to aš bijau, kad mes šiek tiek um, net tuo keliu ketinam sukti. ES iki šiol nesugebėjo tinkamai kovoti mūšio dėl telekomunikacijų. Jūs jums tenka atsakomybė šiandien e, laimėti mūšį dėl turinio. Tai yra taip pat svarbus klausimas skaitmeniniais ryčiai. Nes jeigu telekomunikacijų pramonę jau paleidom, dar paleisim ir tą turinio e, aspektą iš savo veiklos ryties, būsime pralaimėję visais frontais. Būtina pridirbti prie to, kas suteikia daugiau vertės Europos pramoniai, kas, kas padeda apsaugoti vartotojus ir jų interesus, nes girdėjau sakant, kad jūs ketinate šalies pardavėjo statusą atkurti, tačiau aš nemanau, kad tai padės atkurti vartotojų pasitikėjimą. Ir norėčiau, kad komisaras pasakytų, kaip galima įdėkti skaitmeninę rinką, nesirūpinant e, mokesiniais klausimais šioje srityje. Ačiū. Dėkui. Gerbiamas pirmininko pavaduotojų, gerų žinių turim, nes vertėjai sutiko pasilikti dar 10 minučių ilgiau. Taigi dar turite 15 minučių atsakyti Bet 15 minučių nepakaks? Nepakaks. Na kągi. Tai gal pasidarėkime su vertėjais. Dar, toj pasidarėsim su vertėjais dar dėl kelių minučių. Taip, bet dabar laikas jums patikti savo atsakymus ir pastebėjimus. Taip, iš tiesų, nežinau, ar įmanoma bus atsakyti į visus klausimus per 15 minučių. Bet norėčiau pradėti šiek tiek apibūdindamas visą procesą. Aš nenoriu sakyti, kad Günteris Oetringeris ir aš, mes čia parengėme šitą skaitinės bendros rinkos strategiją. Ne, šitas procesas tikrai buvo įtraukus ir sulaukėme labai daug idėjų iš Europos parlamento ir noriu pasakyti, kad bendradarbiavimas su ITRE komitetu taip pat buvo labai vaisingas. Bet taip pat bendradarbiavome ir su kitais Europos parlamento komitetais. Gerai padirbėjome. Ir galiu pasakyti, kad šita komisijos struktūra, kurią pasiūlė Žanas Klaudas Junkeris, lygindamas e, kaip jį veikia kaip veikia šio proceso metu, turiu pasakyti, kad tokia komisijos struktūra yra tikrai pasiteisinanti. Buvo min, ta mintis, kad reikia suvienyti įvairiems projektams kelis komisijos narius, tikrai pasiteisino. Taip pat bendradarbiavimas tarp įvairių generalinių direktoratų irgi buvo puikia mintis. Taigi procesas buvo įtraukus, taip pat ir ieškant idėjų iš visuomenės. Daugybę idėjų sulaukėme ir per Twitterį. Paprasti žmonės siūlė savo mintis. Ir manau, kad šis dokumentas yra tikrai gerai subalansuotas, turint omenyje jo ambicijas ir jo įgyvendinamumą. Tuos tikslus galima bus pasiekti per šitą pristatytą strategiją. Taip pat jis yra subalansuotas, turint omenyje vartotojo ir pramonės poreikius. Taigi, gera pusiausvyrą pasiekta. Žinoma, tobulumo ribų nėra ir galima visą laiką prašyti ir pageidauti aukštesnių ambicijų, bet žinome juk, kas atsitiko su pasiūlymu panaikinti tarptinklinio ryšio mokesčius. Dar komisijos narė Reding patikė šitą pasiūlymą 2006 metais, bet dabar matome, kas iš to išėjo. Net ir man reikėjo su to klausimu dirbti. O jau yra 2015. Taigi mes daug idėjų, daug pasiūlymų sulaukime ir iš valstybių narių. 23 valstybės narės pateikė savo pasiūlymus ir nenoriu sakyti, kad štai buvo penkios valstybės narės, kurios neįnešė savo indėlio į šį dokumentą nes apskritai paėmus valstybės narės tikrai buvo labai aktyvios. Ir tikiuosi, kad valstybės narės palaikys šitos strategijos įgyvendinimą ir prie jo prisidės, nes tai yra tikslai, kuriuos nustatė jos pačios šioje bendros skaitmeninės rinkos strategijoje. Bet iš tiesų Europos Sąjungos taryboje Pasiūlymas buvo pristatytas 2010 metais, aš tuo metu buvau ministras pirmininkas, keturi ministrai pirmininkai iš Suomijos, Niderlandų, Danijos ir Estijos. Mes parašėme laišką ir pasiūlėme sukurti skaitmeninę bendrąją rinką. Ir štai, štai 2015 metais jau yra parengta bendros skaitmeninės rinkos strategija. Gaila, kad dar nėra pačios bendros skaitmeninės rinkos, Tad turėsime paskubėti. Aš detaliai nepasakojau, ką planuojame daryti. kad sukurtume geresnės sąlygas elektroniniai prekybai, taip pat kaip palengvinti laisvą prekių ir paslaugų judėjimą skaitmeninėje rinkoje. Taigi aš šitą klaidą ištaisysiu. Taigi visų pirma, norėtume spręsti susiskaldimo klausimą. Dabar yra 28 skait, skirtingos taisyklės ir 28 sistemos, kurios bando užtikrinti vartotojų apsaugą, nustato E, sandorių sudarimo taisyklės ir mažoms ir vidutinėms įmonėms ypatingai beveik neįmanoma yra suprasti, kaip veikia visos tos taisyklės skirtingose 28 valstybėse narėse. Neįmanoma suprasti, kokios yra prievolės paslaugų teikėjams numatomos e, tose taisyklėse. Todėl mes norėtume pasiūlyti pilnai suderintą naują sutarčių teisę, jeigu ją taip galima pavadinti. Kalbant, kalbant apie skaitmeninės prekes ir paslaugas, tai šita erdvė yra iš vis nereglamentuojama. Tik tai kai kuriuose valstybėse narėse yra teisės nuostatos skirtos skaitmeniniams prekiams, bet daugumoje ES valstybių narių nėra nacionalinių įstatymų skirtų skaitmeniniams prekiams ir paslaugoms. Ir taip pat ir europinių lygių nėra tokio tipo reglamentavimo. Taigi, tai yra tuščia erdvė. Ir manau, mes čia turėsime rasti gerų sprendimų. O kalbant apie materialias prekes, dar kalbu e, vis dar apie e, tokių prekių pirkimą internetu. Tai mes norėtume pakoreguoti sutarčių teisę pilnai suvienodinti vartotojų apsaugos taisyklės mums nepavyko. Tai buvo paskui bandoma daryti per bendrą Europos e, priekybos teisę, pardavimų teisę, bet irgi ne iki galo pavyko tą tikslą ten pasiekti. Tada uh, Todėl mes galvojame, kad reikia parengti e, tikslesnį, konkretesnį reglamentą, tai būtų vadinamoji naujoji sutartinė teisė. Antra, turime kalbėti ir apie labai aukštas siuntinių pristatymo kainas Europos Sąjungoje. Pagal visuomenės apklausas viena iš didžiausių kliučių įmonėms ir vartotojams yra tokios didžiulės kainos. Ir Tiesą sakant, šitos kainos tikrai nėra grindžiamos realiais kaštais, ypač tarptautinių siuntinių pristatymo kainos. Kartais siuntinio pristatymo kaina į užsienį yra du ar tris kartus aukštesnė negu siuntinio pristatymo kaina šalies viduje. Ir, o toje šalyje, kurią aš geriausiai pažįstu, Estijoje skirtumas yra 9,5 karto. Taigi visi turbūt supranta, kad tos kainos tikrai nėra paremtos realiais kaštais. Ir mes žinome, kad didžiąją dalį e, kainos e, turėtų gauti tie, kurie yra atsakingi už paskutinį siuntinio pristatymo etapą, nes būtent jame kaštai yra didžiausi. O siuntinio gabenimas iš Belgijos į Estiją, į Lenkiją turėtų būti pigesnis negu iš Lenkijos į Belgiją, turiuomenyje 2 kg siuntinį. Bet kadangi Belgijoje pragyvenimo lygis yra aukštesnis negu Lenkijoje, tai turėtų būti taip. Bet tikrovė yra tokia, kad iš Belgijos siūsti į Lenkiją 2 kg siuntinį kainuoja 22 eurus, o iš Lenkijos į, eurą, ket, į Belgiją 40 su viršum. Palyginkime vėl Malmė ir e, Švedija ir Danija. Gyvenimo, pragyvenimo lygis beveik vienodas, bet siuntinio gabenimas į vieną pusę yra 27 eurai, į kitą pusę 42. Tai kodėl? Aš pats iš Vokietijos užsisakiau kopiją, kai persikėliau į e, Briuselį ir sumokėjau už kilimą tam tikrą numatytą sumą. 42 eurai buvo kai, kaina čia, o aš sumokėjau už 8 metrus tiek pat. Tai štai, reikia didesnio skaidrumo, reikia imtis reguliuoti tas kainas. Tačiau norėtume įdėkti daugiau skaidrumo, nes tai turėtų padėti mums visiems e, mokėti, na, ne per nelik didelę kainą. Dėl geoblokavimo. Geoblokavim yra dvi galimybės. Viena atsiranda dėl blogos prekybos praktikos. O, tai tuomet Europos Sąjungoje tai yra neleistina praktika. Tačiau tuo yra pagristas mūsų verslo modelis. Ir tai yra labai konkretus tikslas. Pavyzdžiui, jeigu žinote, kur atsirado nauja parduotuvė ir suprantate, kad už, pavyzdžiui, pervežimą laivų teks mokėti didesnę kainą, tai, tai nėra gerai, nes, pavyzdžiui, kodėl žmonės iš Olandijos turi mokėti tiesnį kainą už automobilio nuomą negu žmonės kaž, e, kaž, kažkur kitur, nuomodami iš tos pačios bendrovės. Tai štai, tai yra tie klausimai, kuriuos teks kelti. Turime panaikinti to pobūdžio diskriminaciją Europos Sąjungoje. 21 amžiuje tai nėra priimtina tokio paudžio prekybos praktika nėra leidžiama. 95 procentai ES piliečių e, mano, kad ta geolokalizacija, geoblokavimas yra e, vykdomas. Ir milijonas piliečių sėdi namie ir jiems smagu prieiti prie skaitmeninio turinio prie elektroninių knygų, prie filmų kitose valstybėse narėse, bet negali to padaryti. Nes egzistuoja tas geoblokavimas. 2300 kelionių būna užsakyti per atskirus tinklalapius vairiose valstybėse. Ir tie žmonės norėtų savo šalyje rasti atitinkamus tinklalapius ir pasinaudoti jų tenkiamais privalumais, bet dėl geoblokavimo negali to padaryti. Tad kalbant apie autoriaus teisų reformą, turime kalbėti apie laisvas sritis, kurios turėtų tapti tikslinėmis. Turime užtikrinti teritorialumo principą, tačiau noriu pasakyti, kad mes nenorime to principo visiškai sugriauti. Antra, turėsime spręsti išimčių klausimą ir aš čia pirmiausia galvoju apie knygynus, galvoju apie neįgalius asmenys, jų teisų užtikrinimą ir turime leisti mūsų mokslininkams naudotis novacinėmis priemonėmis. Tad teritorialumo ar eksteritorialumo principas yra vienas iš svarbiausių temų. Tai yra labai madinga tema. Ir ne tik šiandien jie aktuali, jinai bus aktuali ir artimiausių metų. Buvo tam tikras nesusipratimas nuo pat pradžių, nes kai kurie kūrybinės pramonės atstovai mane, kad šis skaitmeninės rinkos strategija sugriaus teritorialumo principą. Ir tuo yra principų pagrėsta ir dabartinė e, intelektinės nuosavybės teisų sistema. Tačiau tokio tikslo tikrai nekeliama. Intelektinė nuosavybė yra paremta teritorinių principų ir taip ir liks. Tačiau neremų, neremų šimtų procentų teritorinio ekskluziviškumo. Mes turime suteikti galimybę savo piliečiams suteikti prieigą prie kitų, kitur esančių turinio, kuris yra legalus ir legaliai pasiekiamas. Pavyzdžiui, kino pramonėje buvo imtasi saugoti E, kūrinius remiantis Release Windows sistema. Ši sistema buvo pradėta naudoti saugant skaitmeninės rinkos strategiją. Prieš keletą metų buvo tokių minčių pakeisti tą Release Window sistemą. Tačiau aš nieko su to bendro neturiu. Ši sistema veikia taip. Pirmieji filmai būna parodomi kine ir buvo sakoma, kad kino, kino teatruose šešis mėnesius būtų rodomas filmas. Paskui buvo sakoma 16 mėnesių, gal 60 mėnesių, bet juk mano supratimu pramonė turėtų pasakyti, kiek ilgai norėtų kinuose filmus išlaikyti jų kūrėjai. Ir čia būtų klausimas susijęs su verslininko aktyvumu. Antra, vėlgi, aktyvumas. Juk pramonė turėtų pasakyti, kiek laiko būtų norima tuos filmus parduoti DVD formatu. Bet kai kalbame apie video pagal pageidavimą, tai tuomet, aišku, vartotojas turi gauti prieigą prie tokio turinio. Kalbant apie intelektinės nusavybės e, sektoriaus reformą, aš nekalbu tik apie paneuropinės licencijas. Tikrai ne. Pavyzdžiui, filmų gamintojams tai aktuolus klausimas. Mano šalyje, pavyzdžiui, irgi kuriami visai geri filmai. E, kai kurie buvo, su, sulaukė, pavyzdžiui, šiemet Oskarų nominacijos. Tačiau Akivaizdu, kad e, nebus perkama europinė licencija kitiems, e, pavyzdžiui, Estijos sukurtiems firmoms. Bet mes žinome, kad Latvija, Le, Latvijoje, Lenkijoje, Suomijoje, kaiminėse valstybėse tie filmai yra paklausus ir mes galėtume parduoti teritorinės licencijas. O e, transliuotojai net neturi pirkti paneuropinės licencijos teritorinės licencijos ko gero egzistuos ir ateityje, bet prieiga prie to turinio turi būti sudaryta žmonėms. Piratavimas tai yra ta veikla, už kurią mokėti nereikia. Ir pagal apklausas 68 procentai filmo žiūrėtojų prisipažįsta, kad naudojasi nemokamais tinklalapiais, kur gali atsisiųsti filmus. Ir pusė iš jų kas savaitę tai daro. Tad e, interneto naudotojų daugybė ES visoje naudojasi visais tais duomenimis. Nes labai nesunku šiandien gauti prieigą prie tų tinklalapių. Nelegaliai suprantama. Mes norėtume kad situacija būtų naudinga visiems. O dabar yra, dabar tokio situacijoje, kai yra šiandien, pralaimi visi. Aš norėčiau už pinigus turėti legalią prieigą prie turinio, kurio noriu. E, aš perku, kažkas, kas parduoda, gauda pinigus, rinka išsiplečia ir visiems gerai. Ana, aš sakiau, kad 15 minučių nepakaks man. Turime du sprendimus, sako pirmininkas. Pirmiausia, norėčiau pakviesti į darbo grupę jūs, kur kalbėsime apie energijos bendryje. Apie Ir tas kvietimas jums galioja visais atvejais, kai tik mes renkamės. Antras sprendimas. Mes galime diskutuoti toliau angliškai, kadangi vertėjai darbą baigė. Jie dirbo tikrai sunkiai tre komitete, septynias valandas jie jau čia praleido, tad turite suprasti, kad jie nelabai gali pasilikti ilgiau. E, pirmininkas maloniai padėkoja vertėjams už pagalbą posėdžio metu. E, jie vertėjai jau dirbo ilgiau, gerokai ilgiau negu priklauso, o dabar, jeigu mes norėtume toliau diskutuoti angliškai, mielai galime pasilikti ir tęsti diskusiją.